Uh, please, uh, uh down, prašau, gerbimi kolegos, prašau susėsti. Prašau atsisėsti. Pradėsime posėdį. Darbo tvarkės pakeitimų nebuvo pateikta, todėl dirbsime pagal tokią darbo tvarkę, kur yra pateikta. E, turiu jums kai kurių pranešimų prieš pernant prie darbo tvarkės kitų punktų. Uh, Ponas Kasolydės buvo paskirtas nulatiniu pranešėju dėl ES ir Kanados e, dėrybų. Tad sveikiname kolegą Kasolydės. Norėčiau informuoti komitetą apie sprendimą, kurį priėmė e, pirmininkų sueiga dėl e, rekomendacijos tarybai dėl ES ir Ukrainos bei ES ir Gruzijos dėrybų. Tai yra rekomendacija dėl nuseklios politikos palaikant ryšius su autoritariniais režimais. Ir šis klausimas buvo patikėtas gerbiam Watsonui. Ir paskutinis pranešimas mes nusprendėme, kad balsavimo sąrašai ir kompromisiniai uh, E, pakeitimai, čia buvo tam tikrų komplikuotų organizacinių aspektų. Šitie dalykai turi būti pateikti likus 24 valandoms iki balsavimo komitete. Ir tai neturi daryti neigiamos e, įtakos, kaip kad mato darbo taisyklės, e, galimybėjai pateikti balsavimo metu žodinius pakeitimus. Tačiau siekdami išvengti problemų, su kuriamis jau susidūrėme, mes uh, E, manome, kad e, reikėtų elgtis, kad būtų priimtina elgtis būtent taip ir rekomenduotina. Na, o dabar periname prie pagrindinio mūsų darbo tvarkės e, punkto, kuris yra susijęs su aktualijomis. Beje, aš norėčiau atsiprašyti už šiokį tokį vėlavimą. Tai yra periname prie klausimo apie padėtį Kalnų Karabache. Šis klausimas siekia pagilinti mūsų e, supratimą apie susidariusią padėtį bei e, geriau vertinti tą padėtį. Priminsiu kolegos e, Kirilovo e, pasisakymą apie poreikį dėl mūsų strategijos rytų Kaukaze. E, ir diskusija šito klausimu vyko tikrai įdomi ir nesenai buvo balsuota dėl rezoliucijos, dėl rytų dimensijos peržiūros. Kolega Sivič čia e, dalyvaujantis, jie pasisakė šito klausimu. Tad e, Šios klausimus nagrinėsime su tikrai kvalifikuotais svečiais, kurie dalyvavo dėrybose sprendžiant šį konfliktą. Dalyvaus ambasadorius Robert Bretke, jisai yra Minsko grupės e, kopirmininkas iš Amerikos, Bernard Fassier, Prancūzijos kopirmininkas Minsko grupės, taip pat e, Andrei Karpitsk, e, specialusis e, E, Minsko grupės pirmininko asmeninis atstovas šio konflikto klausimu ir e, taip pat Peter e, Senbi, buvęs specialusis atstovas Pietų Kaukaze. Mm, ambasadorius Popov dėja negalėjo dalyvauti dėl kitų įsipareigojimų mūsų susitikime ir taip pat dalyvauja ponas e, Miroslav Lajčiak, EIVT ryšių su Vakarų Balkanais, rytų partnerystės šalimis ir Rusijos departamento vadovas. Ir aš e, norėčiau, kad jisai taip pat pasisakytų apie Europos Sąjungos e, darybas šituo klausimu. Na, o pirmiausiai žodį suteiksiu žodį ambasadoriui Robert Bretke penkioms minutėms. Jeigu jisai nesiteks į penkias minutės nieko baisaus, bet norėčiau, kad dar liktų laiko klausimams galimiems. Na, jeigu pavyks per penkias minutės, o jeigu nepavyks, tuomet nieko baisaus, jeigu viršysit kelių minutėm. Prašom. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu tą dešimt minučių sutraukti į penkias minutės. Pradėdamas noriu pabrėžti, kad man labai malonu dalyvauti čia. Ačiū už jūsų komiteto kvietimą praėjusiais metais, kai Clinton susitiko su ponu Buzeku, EP pirmininku ir frakcijų lyderiais. Ji kalbėjo, kad po Lisabonos JAV turi sustiprinti konsultacijas su ES, ne tik su komisija, ne tik su taryba, tačiau būtent su ES parlamentu. Todėl mano buvimas čia pratęsia tą to įsipareigojimo dvasę. Clinton praėjusį mėnesį sutiko su ponia Ashton ir buvo kalbama apie glaudesnį JAF ir ES bendradarbiavimą. Valstybės sekretorė pabrėžė, kad JAV ir ES yra partneriai dirbantis kartu ir kartu atremantis visus įsivaizduojamus iššūkius. Galime pasakyti, kad Kalnų Karabahas nėra išimtis. Mes glaudžiai bendradarbiavame su ES valstybėmis, bendradarbiavame su Lietuva labai glaudžiai. Um, Mes keičiamės nuomonėmis su ESBO pirmininku. Taip pat mes labai vertiname rytų partnerystės aspektą ES. Ši partnerystė inicijuoja įvairias e, ekonominės e, ir politinės reformas ir užtikrina taiką Kaukazo, Kaukazo regione. Norėčiau pabrėžti tris dalykus. Pirmiausia, kokia yra dėrybų padėtis. Antra, trumpai aptarsiu JAV įsipareigojimus šiame procese, taikos procese Kalnų Karabache ir pagaliau tarsiu keletą žodžių apie ES įsitraukimą ir ateities perspektyvas. Pirmiausia, kokia yra dabartinė dėrybų situacija. Jūs tikriausiai žinote, kad Obama, Medvedevas ir Sarkozy e, bendra pirmininkaujantys e, SBO Minsko grupiai susitiko Dovilyje, e, buvo žengti svarbus žingsniai stabilizuojant situaciją Kalnų Karabache. Buvo susitarta dėl svarbiausių principų, jie bus patvirtinti kitame šių vadovų susitikime. Jūs tikriausiai žinote, kad pagrindiniai principai yra mūsų pagrindų dokumentas, e, kuriame yra pateiktos konkrečios instrukcijos e, visų pusių ministrams, remiantis e, svarbiausio taikos susitarimo principais. Ir tas svarbiausias principas dar nėra taikos susitarimas, tačiau šiame dokumente yra pateikti svarbiausi principai, kaip turėtų atrodyti taika, yra pateikiamos gairės. Mes dirbame šią linkmę, ponas Fasier galbūt pateiks platesnės informacijos. Uh, Tačiau mes tengiamės susitarti dėl tų principų ir norime, kad jie būtų puikiai subalansuoti ir norime, kad kito vadovų susitikimo metu e, šalis tiems principams pritartų. Šie principai remiasi šešiais elementais, kurie buvo pacituoti mūsų prezidento ir jums šie principai yra pažįstami. Prezidentas Medvedevas rengs kitą vadovų susitikimą. Mes tikimės e, glaudos bendradarbiavimo su pono Lavrovu. Labai sudėtinga atrasti laiko susitikimui. Tuo pačiu metu JAV taip pat buvo įtraukta į šias darybas. Uh, Obama susitiko su e, Alijevu ir Sarksijan, o Alijevas pirmą kartą prieėmė JAV e, sekretorių Džimą Bakerį Baku ir Jerevane. O šį kovą prezidentas Sarksijanas um, taip pat dalyvavo svarbiose susitikimuose. Clinton e, prieimė, prieimė poną Alijevą um, šio mėnesio pradžioje. Mūsų valstybės sekretorė ir taip pat ES reikalų sekretoriai taip pat keletą kartų lankėsi tiek Azerbaidžiane, tiek Armenijoje. Ir pagaliau nu, nepamiršiu ir negaliu paminėti ir savo indėlio. 34 kartus metus man teko kirsti Atlantą nuo to laiko, kai m, mm, pradėjau dirbti šiose pareigose nuo 2009 metų. Um, perėmęs ESBO bendra pirmininko vairą. Taigi, kaip matote, ieškoma išeičių Kalnų Karabaho konfliktui spręsti. Baigdamas noriu uh, tarti keletą žodžių apie ES vaidmenį. ES jau dabar daug veikia jos institucijos uh, užima labai svarbu vaidmenį. Ir ne aš turėčiau aiškinti jums, koks turėtų būti ES vaidmuo, čia jūs nuspręsite. Tačiau norėčiau pateikti keletą labai trumpų pastabų. Pirmiausia, aš manau, kad visas tri... pirmininkaujančio trejeto mechanizmas yra toks veikingas, veiksmingas mechanizmas, koks tik gali būti įmanomas šiame procese. Ir aš pritariu, kad mums dar vis dar nepavyko susitarti dėl taikos susitarimo, tačiau pats svarbiausias dalykas yra padarytas ir konflikto šalis tai pripažįsta. Tai yra tai, kad mes sugebėjome užkirsti kelią busimam kariniam konfliktui. Ir tai aš vertinčiau kaip pirmininkaujančio trejeto pasiekimą. Minsko grupės formatas yra lankstus formatas, leidžiantis skubiai reaguoti į besikeičiančią situaciją, išlaikyti konfidencialumą dėrybose, kas yra labai svarbu. Ir Vėlgi pabrėšiu, kad e, šioje stadijoje, kai vyksta dėrybos, būtent ši priemonė Minsko grupės um, priemonė pasirodė esanti veiksminga tiek susitarint, tiek darybų fazėje, tiek kuriant bendrą susitarimą. Ir aišku, ES parodė savo gebėjimus e, pačiose įvairiausiose srityse, naudojant savo nekarinius pajėgumus. Tačiau, kaip jau minėjau, mes dabar palengva periname prie įgyvendinimo fazės. Ir reikės e, formuoti naujas kompetencijas, palaikyti e, dialogą tarp skirtingų šalių, taip pat baigti perkelimo, rekonstrukcijos žingsnius. Manau, kad būtent šiuose fazėse ES tenka ypatingas vaidmuo. Taigi mes jau judame į priekį ir artimojoje ateityje aš e, tikėčiausi, kad ES vaidmuo bus dar didesnis. Aš e, vėliau atsakysiu jūsų pastabas ir klausimus, o dabar veikiu ačiū. Dėkuoju ambasadoriui Bretke. Dabar žodis ambasadoriui Bernard Pasie, kuris yra Prancūzijos ko pirmininkas e, Minsko grupėje. Jūsų taip pat e, prašyčiau pasisakyti per maždaug penkias minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad esbo Minsko grupėje pirmininkauja ne tik tos trys šalis - Prancūzija, Rusija ir JAV, bet tai yra tikra komanda. E, mes veikiame kaip tarpininkai, veikiame ministrų lygmenių. Pirmiausia, pateikėme tuos taip vadinamus Madrido principus. Mm, kaip jau sakiau, dirbome visas pirmininkaujantis trejetas e, Kolega Bratkė priminė taip pat ir Dovilio susitikimą. Vyko susitikimas tarp Dimitrios Medvedevo, Barako Obamos ir Nikolės Sarkozy. Šis jungtinis trejetas jau daugiau negu šešerius su pusę metų dirba kartu. Norėčiau atsiprašyti už tai, kad nėra Igorio Valentinovičiaus Popovo šiame posėdėje mūsų kolegos, nes jis šiuo metu yra labai užimtas, nes intensyviai rengiasi kitam darybų etapui, kuris yra labai svarbus ir kuris vyks po keletos savaičių. Tas etapas pasitės po mažiau negu dviejų savai, už dviejų savaičių. Norėčiau paminėti tris dalykus. Ponas Bratkė jums pateikė tam tikrą fotografinį vaizdą, koks, kokia yra darybų padėtis patirtis, tad jums svarbu yra suprasti, koks buvo vaizdas iki to fotografinio vaizdo. Nes visko įvyko daug per tuos pasarus penkerius metus, o paskui e, žinome, kad vyko pasikeitimai ir galima paaiškinti, kodėl darybos vyksta palyginus sklandžiai pasakysiu keletą žodžių apie tai, kokį vaidmenį vaidina šiame procese Europos Sąjunga. Taigi pats dėrybų, jeigu taip galima sakyti, filmas turėtumėt, sužin... turėtumėt žinoti tai, kad dėrybos e, dabar yra trečio ciklo dėrybos ir e, pirmo ciklo metu buvo bandoma integruoti Kalnų Karabachą į Azerbaidžiano administracinės struktūras. Tuomet buvo manoma, kad gali iškilti karinis konfliktas su Armėnija ir buvo manoma, kad tai galėtų būti sprendimas. Dešimtojo dešimtmečio pabaigoje iki 2000 metų e, dėrybų tarpininkai bandė įsivaizduoti ir kitokius sprendimus. Jie mane, kad galima būtų suteikti oficialų statusą Kalnų Karabacho atskiriant jį nuo Azerbaidžiano. Nepavyko to padaryti, kadangi tai irgi buvo laikoma tam tikrų kazus belį. Na ir trečiojo ciklo metu, dabartinio ciklo metu mes bandėme su mano Amerikos ir Rusijos kolegų pirmtakais rasti e, galutinį sprendimą konfliktui. Mes bandėme pirmiausia galvoti apie tai, ką galima padaryti iš karto, ko galima pasiekti, net jeigu nepavyktų rasti galutinio sprendimo. Mes e, bandėme analizuoti tokią galimybę, jeigu Azerbaidžian būtų gražintos okupuotos teritorijos ir O Kalnų Karabahui būtų suteikta savival, suteiktas savivaldos tam tikras statusas. Tuomet kilo klausimas, kaip užtikrinti tai savivaldos struktūrai saugumą, kad žmonės galėtų tinkamai gyventi ir kad Azerbaidžianas galėtų tinkamai funkcionuoti. Paskui buvo manoma, jog būtų galima pasiūlyti vėlesnėme etape ieškoti sprendimo balsavimo būdu rasti būdą, koks turėtų būti Kalnų Karabacho statusas. 2005-2006 metais, kaip jau sakėme, Madride buvo pateiktas bendras siūlymas, jis buvo uždėstytas raštu Ten buvo išdėstyti penkis, šešis puslapius apimantis principai, buvo e, ketur, šeš, 15-16, paskui buvo numatyta taip pat teisinė preambulė ir gaila, bet Kosovo tarptautinis pripažinimas sukėlė susirūpinimą Azerbaidžianui. 2008 metais mums iškilo sunkumų dirbant su Azerbaidžianu. Tačiau 2009 metais mes pasiekėme nemenkos pažangos. Ir beveik pasiekėme proveržio. Mes ėmėmės atsakomybės apskritai. Pirmą kartą Lakvila pareiškime paskelbti teikiamus siūlymus. Tai yra tai- ta deklaracija, kaip mes šešis stambius siūlymus, kuriuos išdėstė ponas Bratke. Ir tai buvo dalykai susijęs su Madrido sprendimais. 2009 metais mes manėme, kad galime pasiekti proveržio, kaip jau sakiau. 2009 buvo paskelbtas Maskvos pareiškimas. Ir pirmą kartą buvo pritarta tam faktui, kad dėl sprendimo reikia dėrėtis taikių būdų, kad sprendimas turėtų būti teisiškai saistantis ir paremtas tarptautinės teisės normomis. Gaila, tačiau, kai armenai pareiškė, kad jiems 2006 metų dokumentų versija yra priimtina. 2009 metų versijoje buvo kalbama apie 10 metų perspektyvą. Mes manėme, kad tas proveržys bus įtvirtintas, tačiau tuo metu Azerbaidžianas pareiškė pritarimą būtent šiam dokumentui ir mes dirbome remdamiesi skirtingomis dokumentų versijomis. Sočia vykusio viršūnių susitikimo metu mes pasiekėme pažangos, mes tikimės pažangos raštu įtvirtinant mūsų planus artimiausiai ateičiai. Ir štai dabar, sakyčiau, šio artėme prie šio ciklo pabaigos. Manau, kad netrukus bus galima šį 2007 siūlymą, kuris paskui buvo patikslintas, e, pateikti šalims ir jeigu jis būtų atmestas, gali tekti renkti naują koncepciją. Kitas dalykas kaip dabartinis darybų formatas, e, kodėl dabartinis darybų formatas yra tinkamas dabartiniam etapui. Ogi todėl, kad visos trys šalis e, siekia ilgalaikių tikslų, jos turi interesų Azerbaidžiane, Rusijoje gyvena milijonas Azerbaidžiano piliečių, e, e, Armenijos diasporos piliečių. Nemažai tos diasporos atstovų gyvena ir Prancūzijoje, Rusijoje ir didžiausia. Kitas dalykas. Dėrybininkų grupė nėra gausi ir tai leidžia užtikrinti konfidencialumą, kurios, kurio prašo abi dvi darybo pusės. Pavyzdys. Mes diskutuojame su e, tarp pirmininkaujančių valstybių ir iš ministerijos su procesu dalyvauja vienas atstovas. Antra, tai taip pat padeda užtikrinti testinumą. Dabartinio Rusijos atstovo pirmtakas e, užėmė savo pareigą šešerius metus. Aš jau šešerius su pusę metų dirbu savo pareigose. Amerikos kolegos dar turės ko gero dar ilgiau dirbti prie šio klausimo. Arba jau dirba dar seniau. Ir dar šitokia dėrybininkų grupė gali dirbti lankščiai ir reaguoti labai greitai. Pavyzdys. Po konflikto tarp Rusijos ir Gruzijos Visi galvojo, kad Minsko grupė yra miręs reikalas. Net tada, e, kai, kai jungtinės valstijos ir Rusija kartu negalėjo bendradarbiauti šio klausimu, Prancūzija užtikrino e, darbą. Taigi sistema yra tikrai efektyvi, tai leidžia greitai priimti sprendimus, kartais ir sunkius sprendimus per palyginus trumpą laiką. Pavyzdys, 2008 metais dėl ugnies nutraukimo teko priimti sprendimus. Tuomet irgi pavyko rasti e, pritaikytus tam, tai situacijai sprendimus, kad būtų galima išvengti situacijos eskalavimo. Dar keletas pastabų apie, jungtį, apie ES vaidmenį. Šiame konflikte ES vaidmo yra lemiantis. Jis yra kitoks, kitokios formos, atsižvelgiant į dėrybų atskiras fazes. Dabar, kaip jau sakiau, dėrybos yra labai konfidencialios, ES vaidmuo yra lemtingas ir lemiamas rengiant abiejų šalių pilietinę visuomenę būsimiems procesams. Skatinama demokratijos plėtra, O tai leis abiejų šalių prezidentams visuomeniai išaiškinti, abiejų šalių visuomenėms išaiškinti, kodėl tas sutarimas yra reikalingas. Tai yra tie veiksmai, kuriuos mes vykdome su ES. Įvairūs veiksmų planai, e, kaiminystės politikos programos, visa tai yra tie svertai, kurie padeda spręsti šią problemą. Europos Sąjunga taip pat vaidins esminį vaidmenį prisidėdama prie tarptautinių pastangų rengiant išminavimo darbus, atstatymo darbus. Kai kurios kai kurių valstybių narių atstovai galbūt dalyvaus taikos palaikymo operacijose. Reikėtų galbūt sukurti kažkokias tarptautinės pajėgas. Pavyzdžiui, Bosnijos atveju teko sukurti tarybą, taikos palaikymo dėrybą, e, tarybą, atsiprašau, kad būtų galima e, sutelkti visas pastangas, tarptautinės pastangas taikai tvirtinti. Čia irgi galėtume pagalvoti apie panašų atvejį, e, apie struktūrą, kurie pimtų taip pat ir donorus. Ir manyčiau, kad tai būtų tikrai geras sprendimas. Dėkoju Jums už Jūsų indėlį. Dėkoju. Dabar žodis e, ambasadoriui Andrei Kaspritsk, e, Bomisko konferencijos pirmininkas meninis atstovas šio konflikto klausimų. Aš taip pat norėčiau paprašyti kalbėtojo, kad įsitektų į penkias minutės, taip pat kaip ir jūsų kolegos. Dėkuoju žodis e, ambasadoriai Kasprit. Ačiū, ponia pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Jums jau buvo patikta visa informacija apie pastaruosius įvykius Kalnų Karabache. Aš e, jums pristatysiu uh, Um, informaciją apie um, Minsko konferencijos pirmininko įgaliojimus ir bendrą situaciją. 95 uh, Taisiais metais buvo pradėta uh, šios uh, konferencijos veikla. Aš dirbu nuo 96 metais. Mes turime tarptautinius bendradarbius Kalnų Jaravane, Tbilisija, taip pat Kalnų Karabache. Trys e, pareigūnai kas mėnesį keičia, e, keičiasi pirmininkavimo trejate. E, Buveinė yra Tbilisija. Mūsų veikla apima tris sritis. Tai yra pir, parama pir, pirmininkui, parama darbuotojams ir taip pat ataskaitų teikimas. Aš e, nuolat susitinku su įvairių šalių atstovais, e, ministerijų lygmenyje ir valstybių vadovų e, lygmenyje. Mes keičiamės informaciją apie naujausius įvykius ir pažangą darybose. Asmenis pirmininko atstovas atsakingas už informacijos teikimą. Tai Mano komanda e, septynis kartus dalyvavo įvairiose misijose. Mes sukorėme daugiau nei 1500 km. Aš e, praėjusiais metais tris kartus lydėjau pirmininkaujantį trejetą ir paskutinį kartą tai dariau praėjusią savaitę. Mes teikiame praktinę pagalbą įvairioms konflikto šalims, taip pat e, dėgiame naujas kompetencijas, e, kuriomis e, stengiamės sumažinti neapykantą, nesantaikos kurstymą ir kurti saugumą ir taiką. Stengiamės sumažinti mirčių ir nelaimingų atsitikimų fronto linijoje e, kiekį, tai akcentuojame ir mūsų darybose. Mano įgaliojimai e, leido supaprastinti politinės priemonės, e, kalbėti su Armenijos ir Azerbaidžano atstovais. Karinės priemonės, tokios kaip komunikacijos palaikymas tarp karinių atstovų, taip pat priemonės susijusios informacijos teikimu žiniasklaida, taip pat apima mano kompetenciją. Aišku, reikalingos ir kitos priemonės, ypač Azerbaidžano pusėje. Nėra kol kas pakankamo bendradarbiavimo lygio, taip pat pasirengimo bendradarbiauti Azerbaidžane bei okupuotose teritorijose. E, kol kas dabar svarbiausia kelti pasitikėjimą ir šiuo metu pasitikėjimas keliamas karinėje pusėje. Daugiau kaip 650 km e, mes keliavome 650 km pasienio zona yra, kuri šiuo metu kontroliuojama. Mes vykdėme 12 stebėsenos operacijų šiais metais po dvi kiekvieną mėnesį. Tokiu būdu siekiame užtikrinti, kad ESBO Minsko konferencijos šalis gautų tinkamą informaciją. Tai yra naudinga, todėl kad įvykus svarbiems uh, E, incidentams, o tai buvo prieš vienerius metus, kai šeši žmonės žuvo ir trys buvo sužeisti. Aš e, pagal savo įgaliojimus sugebėjau um, sureaguoti į situaciją ir tokiu būdu buvo užkirstas kelias kitiems konfliktams. Nereikia pamiršti ir humanitarinės perspektyvos. Nacionaliniu lygmeniu stengiamės sumažinti įtampą e, fronto, fronte ir pasiekti dėrybinės pažangos, e, kuriant pasitikėjimą. Mano komanda ir aš glaudžiai bendradarbiavame su jungtinių tautų ir kitų organizacijų, tarptautinių organizacijų atstovais, tokiais kaip Raudonuoju kryžiumi, užtikrindami humanitarnės pagalbos teikimą ir stengdamiesi, kad mažiau civilių nukentėtų. Aš bendradarbiauju ir su pabėgėlių sulaikymo atstovais e, ir stebiu, kaip vyksta e, sulaikytų asmenų perdavimai Astrahanėje ir Sočyje. Taip pat buvau susitikęs su prezidentu Medvedievu. E, Sočio vadovų susitikime taip pat dalyvavau, čia buvo kalbėta apie galimą incidentų fronte prevenciją. Teikiame pagalbą visada, kai jos reikia iš mano biuro. Ir pagaliau, būdamas e, pirmininko asmeniniu atstovu, aš aktyviai veikiu regione, e, užtikrindamas stebėsenos operacijas. Taip pat e, mano biuras teikia informaciją apie konfliktų situaciją, ta informacija teikiami ir pilietinėms organizacijoms. Kalbant apie konkretų konkretų, konkrečius konfliktus. Mes siekiame stabilumo ir tas stabilumas dabar toks, kad pažangos nepasiekti, tačiau padėtis nepablogėjo. Per šių metų pirmuosius penkis mėnesius buvo pranešta apie 18 sužeistų ir keletą žuvusių žmonių. E, vis dėlto aš tikiuosi, kad šių metų aukų skaičius, lyginant su praėjusių metų aukų skaičiumi, bus mažesnis, o galbūt, ir galbūt ta tendencija išsilaikys. Tikiuosi, kad e, darybose bus pasiekta pažangos ir mums pasiseks e, sustiprinti pasitikėjimą, įtraukiant į šią veiklą, į šį procesą ir kitų šalių atstovus. Svarbu kalbėti apie galimybės ir apie mm, tam tikrus barjerus. Ir baigdamas noriu padėkoti už nuolatinę ES paramą mano komandai, ne tik nuolatinėme ESBO, e, nuolatinėje ESBO taryboje, bet ir mano biure. Ačiū, pasirengęs atsakyti jūsų klausimą. Dėkuoju dabar žodis e, Peter Senby, ES e, specialiam įgaliotiniui pietų e, Kaukazo klausimą. Aš jo taip pat norėčiau paprašyti laikytis penkių minučių kalbėjimo laiko. Galite matyti laiką elektroninėme tablo. Dėkuoju, žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už kvietimą atvykti į šį svarbų posėdį. Norėčiau pasakyti, kad kalbu savo asmeniniu vardu ir nebeatstovauju e, savo anksčiau atstovautai struktūrai, nebesu ES oficialiusis atstovas. Džiaugiuosi, kad šis posėdis vyksta, manau, kad labai svarbu pabrėžti, kad tas konfliktas yra senas ir nežinomas. E, norėčiau pasakyti, kad Kalnų Karabacho konfliktas yra vienas iš svarbiausių užtikrinant saugumą ir ekonominį vystimąsi pietų Kaukaze, galbūt e, taip, e, taip pat, ir taip pat tai yra svarbu e, pietryčių kaiminėms Europos Sąjungoje. Pietų Kaukaze saugumo sumažėjo ir, ir dėl Gruzijos, Rusijos konflikto. Dabar Kodėl šis Kalnų Karabacho konfliktas toks svarbus ir kodėl jis nusipelno mūsų dėmesio? Ogi todėl, kad e, šis regionas dėl to konflikto yra labai nestabilus. Matome, kad e, karas gali kilti bet kada ir e, yra ir kitų svarbių dalykų susijusių su šito klausimu. Matome Armenijos ir Turkijos pastangas ir, ir kol kas šis konfliktas trukdo kurti koridorių E, su Turkija. E, taip pat kyla problemų dėl apsirūpinimo energetikos, ištek, e, dėl apsirūpinimo energetikos ištekliais ir visas energetikos sektorius kenčia dėl to. Gruzijai kyla nesaugumo pavojus ir Rus, Gruzija nulatos bijos to, kad gali papulti į tą įtampos ir spaudimo zoną. Gruzijoje jaučiama įtampa kelia problemų šiai šaliai. Bendrai kalbant, Kalnų Karabacho konfliktas yra nuolat auganti grėsmė saugumui e, ir ekonominiam vystimuisi ir ES interesams šiame regione. Dabar kokios būtų kliūtis taikos susitarimui. Trūksta susidomėjimo vakarų šalių šiuo konfliktu ir ginčio tiesiog nesimama spręsti. Besikeičiant šalių lyderiams e, keitėsi požiūris į šį konfliktą. Buvo daromi bendri pareiškimai, buvo rengiami posėdžiai, nagrinėjant susiklošiusi konfliktą. G8 taip pat nagrinėjo jį. Ką gali nuveikti Europos Sąjunga, įneždama savo indėlį šio konflikto sprendimą? Norėčiau pasakyti štai ką. Manau, kad gera pradžia yra skirti dėmesio šio konflikto sprendimui. Ir svarbu pasižiūrėti, kaip galima e, dirbti atskiruose darbo grupėse, kuriomis rūpinasi taryba. ES gali prisidėti ir įneštava savo indėlį į darbą atlikamą vietoje. Galima numatyti, kaip pateikti reikiamus resursus, tuo paskatinant geresnį saugumą. Galima būtų numatyti ankstyvojo įspėjimo e, sistemą Buvo jau pasakyta, kad ES gali kurti pasitikėjimą ir šioje srityje galima labai daug nuveikti. Šis beitas jau daroma ir dabar. Buvo priimtas pasitikėjimo kūrimo priemonių paketas, CBM vadinamasis. Ir e, Taip pat galima plėtoti e, kontaktus tarp atskirų piliečių, plėtojant paslaugas, e, plėtojant tam tikrus energetikos projektus, pateikiant žmonėms elektros energijos reikiamai ir panašiai. E, žiniasklaidos vaidmuo e, čia taip pat galėtų būti ypatingai svarbus, nes reikėtų atsisakyti to priešo persekiojimo kažkokių šūkių ar įvaizdžių. E, regionui reikia patikinimo tam tikro, kad šis konfliktas nebus paliktas e, likimo valiai. Jiems reikia, regionų reikia aiškių signalų, kas kaip numatoma vystyti. Visą tai yra labai svarbus faktoriai. Rytų partnerystės programos gali suvaidinti taip pat labai svarbu vaidmenį plėtojant regioninės sinergijas. Pavyzdžiui, būtų galima pateikti tam tikras koncepcijas regiono infrastruktūrų plėtojimui ir panašiai. Tai būtų labai vertingos iniciatyvos, nes dėrybų šalis turi matyti e, taikos susitarimo siūlomus privalumus, kad jo galima būtų pasiekti greičiau. Taigi dėrybos spartėja ir ES yra pats laikas E, mąstyti, kaip galima būtų sureguliuoti taip netoli nuo jos esančią konflikto zoną, kaip tą konfliktą išspręsti. E, mes galbūt turime pripažinti, kad buvo padaryta klaidų, ilgą laiką konfliktas buvo neišspręstas, ilgą laiką nebuvo pasiekta taikos susitarimo, tačiau dabar turime padaryti viską, kad jau būtų tariamas ir būtų pasiektas sutarimas. ES turi išplėsti uh, perspektyvą įtraukti Kalnų Karabacho regioną į regioninio bendradarbiavimo platesnės programas. E, turime ieškoti tokių sprendimų, kurie būtų naudingi visoms pusėms ir visam regionui. Kalnų Karabachas dabar patiria tam tikrų sunkumų E, dėl to, kad nekuriami transporto koridoriai, o toks galėtų atsirasti ir tai būtų aiškiai juntama e, nauda regionui. Ir manyčiau, kad būtent tokių apčiuopiamų rezultatų ateityje reikia ir siekti. Dėkoju. Turi. E. Dėkoju ambasadoriu už pasisakymą ir galiausiai EIVT. E, direktorius Europai ir Centrinė Azijai Miroslav Laičiak e, pasisakys ir jis e, pasakys apie, keletą žodžių apie ES darybas. E, jo taip pat norėčiau paprašyti, kad kiek tai yra įmanoma laikytis, galėtų laikytis penkių minučių kalbėjimo laiko, nors galbūt tai bus neįmanoma. Ačiū pirmininkė, laba diena, garbiai parlamento nariai. Aš savo trumpoje prezentacijoje bandysiu atsakyti į klausimą, ką ES galėtų veikti, kad paremtų Kalnų Karabaho konflikto sprendimą. ES e, dalyvauja vyrose dėrybų formatuose, apie kuriuos ne, kuriuose turi atstovauti ir ES kai kuriuose e, misijose nedalyvauja tiesiogiai. Mes remiame e, Kalnų Karabacho konflikto sprendimą. Darybų formatas e, šiuo metu keičiasi, nes e, dabar yra pasiektas labai jautrus darybų um, laikotarpis kur panašu, kad nebūtinai pasieksime tokių rezultatų, kaip norėtume. Todėl ES įtrauktis e, šalia dėrybų, netiesiogiai dalyvaujant, yra labai svarbus. Mes neturime kurti kliučių, e, neturime naikinti tų rezultatų, kurie jau yra pasiekti. E, Minsko grupė gali remtis e, labai ypatinga savo patirtimi, spręsdama konfliktus visame pasaulyje. Šiuo metu rugsėjo pirmą dieną turėtų būti paskirtas naujasis atstovas e, vakarų Balkanai atsakingas ar atsakinga už Kalnų Karabacho konflikto sprendimą. Šio atstovo užduotis bus užtikrinti tinkamą informacijos keitimąsi visoms pusėms. Europos Sąjunga imsis aktyvesnio politinio vaidmens, stiprindama mm, ESBO Minsko grupės e, kompetencijas ir e, įtraukdama į šį procesą taip pat e, kitas pasaulio valstybės, tokios kaip Turkija. Turime prisiminti, kad ES pripažįsta tik taikų sprendimą. Turime daryti e, aišku stiprų spaudimą konflikto šalims, pabrėždami, kad niekas nepateisina taikių žmonių šaudimo. Turime sustabdyti bet kokius karinius žingsnius pasienio zonose. ES turi um, užmėgsti glaudesnius e, ryšius su ESBO sprendžiamo konflikto pirmininko asmeniniu atstovu. E, taip pat turime užtikrinti, kad konflikto sprendimas būtų pasiektas. Mes turime užtikrinti e, po konfliktinės rekonstrukcijos scenarijų kūrimą. Ir pagaliau ES šiuo metu 2 milijonus eurų yra skyrusi Kalnų Karabacho konfliktui spręsti. E, ta parama nėra labai didelė, tačiau labai svarbi veikla, kuri yra finansuojama iš šių lėšų, e, nes finansinė parama yra skirta ir jaunuomeniai bei šalies viduje perkeltiesiems asmenims. Be to, ES teikia ženklę pagalbą e, stiprindama demokratijos apraiškų plėtrą Azerbaidžiane ir Armenijoje. Mes palaikome glaudžius ryšius su šiomis valstybėmis, kuriame ir asociacijos susitarimus, tenkdamiesi, kad šios valstybės priartėtų prie ES tiek politinė, tiek ekonominė prasme, o tai užtikrintų demokratijos sutvirtėjimą abiejose šalyse. Mes e, įsivaizduojame tik taikų Kalnų Karabacho konflikto sprendimą ir svarbiausia teisę tai yra pabrėžti ir taikos susitarime, dėl, ko dabar, dėl kurio dabar yra deramasi. Mes stengiamės suteikti Kalnų Karabacho teritorijai naujas galimybės ir politinį stabilumą. Norime, kad e, būtų tinkamai bendradarbiaujama su mūsų partneriais. E, ketiname užtikrinti glaudų bendradarbiavimą atkuriant e, šį regioną. Neigiamai ES gyvenimą veikia konfliktai už ES ribų, todėl turime pasakyti, kad Kalnų Kolarabacho konfliktas yra ir mūsų liečiantis konfliktas ir turime suvokti šią svarbę politinę atsakomybę. Ačiū. E, e, Dėkuoju už labai lakonišką pasisakymą gerbiamam e, Laičiak. Visų e, pirma dabar žodį suteiksiu germam Kirilovui, Kirilovui, kuris yra pranešėjas e, dėl ES strategijos e, Pietų Kaukaze. Norėčiau, kad kalbojimo laiką pribuotumėte dviejomis minutėmis. Prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dvi minutės. Tai dvi minutės teks praleisti. Nemažai dalykų, kuriuos planavau pasakyti. Tačiau svarbiausia yra štai kas vėliausios naujienos rodo, kad Minsko grupės atstovai nepateikė vėliausių naujienų. Jūs gal neturite tų naujienų, gal dar Maskvoje jos užkliūvusios. Ir neišgirdau nieko šią kryptim, tad man susidarė toks įspūdis, kad turime daug dėl ko pasitikėti Rusiją. Tad mano klausimas abiems atstovams, abiems ambasadoriams būtų toks. Ar esate įsitikinę, kad būtent prezidento Medvedevo atliekamas darbas padės pasiekti rezultatų? 20 metų egzistuoja Minsko grupė. Ir e, norėčiau pasakyti, kad tai yra vadinamasis išaldytas konfliktas, bet jis vis kaista, jis tampa vis karštesnis. Čia nenoriu neigiamai kalbėti apie Rusijos vaidmenį, tiesiog noriu įsitikinti, kad jeigu viskas, visa situacija liks tokia, kokia yra, ir jeigu bus dirbama ir toliau, taip pat gali rezultatų ir nebūti. Maničiau, kad Rusija galėtų suvaidinti vaidmenį pozityviai, teigiamai, bet jinai juk irgi turi interesų tame regione. Yra daug projektų ir įdomių pamastymų kartais, nes sakoma, kad tas konflikto išlaikymas galbūt gali pastarnauti Rusijai tam tikrais aspektais. Tačiau svarbus taip pat yra ir antras klausimas – Ačiū ponu ambasadoriu už jo pasisakymą, tačiau iš jo man sustarė įspūdis, kad jūs nelabai tikitės ES pagalbos ar ES iniciatyvomis nelabai tikite. Jūs kalbate apie tai, kad ES neva galėtų padėti paruošti abiejose šalyse pilietinę visuomenę pasikeitimams. Aš manau, kad mes galėtumėm būti ambicingesni. Prieš metus Europos parlamentas priėmė rezoliuciją ir ten buvo kalbama apie ES vaidmens didinimą sprendžiant konfliktą regione. Nes jeigu kas nutiks tame regione, e, vėl pirmiausia Europos Sąjunga pirmiausia susidurs su tenykštė drama, kaip jau matėm po Gruzijos konfliktų prasidės pabėgėlių srautas ir taip toliau ir panašiai, ir visai kitų problemų ES pirmiausia pajusto konflikto pasiekmes. Ar Ką, ką Jūs manote apie tai? Ačiū. Dėkuoju, panai Kirilovai. Dabar žodis poniai Jatenmakė, kuri yra pranešėja dėl ES ir Azerbaidžiano dėrybų. Dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems jums už tai, kad dalyvaujate e, šiame labai svarbame ir savalaikiame keitimėsi nuomonėmis. Kaip mes jau girdėjome, ES vaidmuo e, konflikto prevencijoje ir taikinimo procese turėtų būti didesnis. Noriu pabrėžti, kad aš nesu įsitikinusi, kad tai yra įmanoma pasiekti dar šiais metais EIVT struktūroje. E, manau, kad ES neturi aiškios strategijos, kaip galima uh, įgyvendinti konfliktų prevencijos politiką. Noriu pabrėžti, Tuo pačiu metu, kai išgirdome apie tai, kad ilgalaikėje perspektyvoje ES turi sukurti instituciją, noriu paklausti, ką Jūs manote, ar ES turi turėti specialų į atstovą pietų Kaukaze, kuris būtų atsakingas už konfliktų sprendimą šiame regione. Taip pat noriu paklausti, vienas iš jūsų minėjo, kad mes turėtume būti pasirengę renkti pilietinę visuomenę, pilietinės visuomenės. Kaip pasakytumėte, ką konkrečiai reikia nuveikti, kas jau padaryta ir kokios strategijos reikėtų laikytis? Ir pagaliau paskutinė mano pastaba kadangi aš rengiau pranešimą apie asociacijos susitarimo rengimą, noriu pabrėžti, kad reikėtų pasistengti paimti viską iš tų dėrybų, kas įmanoma. E, turime kalbėti ne tik apie Pietų Kaukazo valstybės ir ES. Turėtume taip pat pabrėžti, ir tai yra nemažiau svarbu, tai, kad šio regiono valstybės turėtų bendradarbiauti tarpusavyje regione ir būtent šioje srityje dar yra ką veikti, nes, kaip jūs minėjote, trūksta pasitikėjimo. Reikia kurti sąlygas ir skatinti pasitikėjimą ieškant politinio sprendimo. Štai kodėl noriu paklausti, ką mes galėtume nuveikti, koks mūsų indėlis šiuose darybose. Dėkuoju, ponė Jatemaki. Dabar žodis e, ponui Kasulydės, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu paklausti prelegentų, kuriuos pirmiausia noriu pasveikinti su atliekamu darbu, Minsko grupės atsavus pirmiausia. Tad noriu paklausyti trijų trumpų klausimų. Pirmiausia, klausimas susijęs su šešiais tais minėtais principais. Vienas iš tų principų e, byloja apie tai, kad reikia rasti galutinį statusą Kalnų Karabahui ir tai turėtų būti aiškiai išreikšta teisiškai saistanti valia sprendimas. Prezidentas Alijevas štai sakė, kad bet kokios kad kad jis sieks Kalnų Karabahui autonomijos Kalnų Karabaho sudėtyje. E, Azerbaidžiano sudėtyje, atsiprašau. Ir kokia yra situacija vietoje? Vyksta ginkluoti konfliktai, vyksta e, karinės pratybos ir mėtomas jų gningomis karinėmis kalbomis. Ir trečias klausimėlis būtų toks. Armenijos ir Azerbaidžiano lyderiams reikia žmonių paramos, kad jie galėtų pritarti taikos sustarimui, kuris būtų naudingas abiems pusėms. Stepanakertas Kalnų Karabachas pats čia galėtų suvaidinti svarbu vaidmenį, kad būtų galima priimti sprendimą, tai būtų naudinga bent jau Armenijai. Ką Jūs apie tai manote? Ačiū. Dėkuoju ponui Kasolydės. Dabar e, ponas Provera, pirmas e, e, Afeto vicepirmininkas. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju taip pat kalbėtojams už pateiktą informaciją. Mes, e, kaip ES atstovai, aišku, esame sunerime dėl e, e, visų nestabilumo atvejų bei, bei konfliktų pasaulyje. Tačiau, kalbant apie Kalnų Karabachą, šis klausimas yra labai svarbus rytų partnerystės kontekste ir čia iškyla kai kurių sunkumų, turiu galvoje Baltarusiją. Tačiau tarp šitos iniciatyvos principų uh, yra e, vienas svarbus e, principas, vienas svarbus aspektas, tai yra e, taikus bendradarbiavimas tarp šešių valstybių šitos partnerystės srityje ir čia turiu galvoje tas šešias rytų valstybės ir Kalnų Karabachas, esant šitam latentiniam konfliktui tarp Armenijos ir Azerbaidžiano, netenkina tų pagrindinių rytų partnerystės kriterijų. Kadangi turiu mažai laiko pasisakymui, tai kalbėsiu labai trumpai. Ir e, turime pabrėžti, kad e, status quo e, prisideda prie Armenijos e, e, okupacijos įtvirtinimo. Ir kadangi e, yra tokia ilga okupacija, nuolat trunkanti okupacija ir tas pats pasakytina ne tik apie Kalnų Karabachą ir apie e, kitas šešias e, provincijas, tai keičiasi iš esmės e, et, etninė situacija tose e, zonose ir nauji gyventojai apsigyvena, turiu galvoje ypač ar, ar, armenus, e, kita vertus E, armėnų, e, atsiprašau, azerbaidžianiečių kilmės gyventojai bėga iš tų zonų ir tada keičiasi gyventojų sudėtis ir dėl to e, gali pablogėti referendumo sąlygos dėl šios, šios vietovės ateities. Tad apibendrindamas pasakyčiau, kad būtina būtų dar kartą labai aiškiai apibrėžti kaip uh, esame jau darę praeitie, ap, ap, apibrėžti aiškiai sienas, kurios negalėtų būti keičiamos e, karinių intervencijų būdu, nes antraip gali iškilti labai sunkių e, padėčių situacijų ir turiu galvoje Gruziją čia visų pirma, nes e, tai e, gali paskui atvesti prie neįmanomų išspręsti situacijų ir kad e, taip pat neskatintume e, kitų ateityje karinių e, in, intervencijų. Mes turime pagalvoti, kaip, e, kaip, kaip užkirsti šito kelią šitiems dalykams. Dėkoju. Dabar e, gerbiamas Vaigel, dvi minutės. Klausant e, pranešėjo, susidarė toks įspūdis, kad aišku, Mes e, sutelkėme demokratinės e, pajėgas, turinčias e, didelę, didelę patirtį. SBO Minsko grupės atstovas kalbėjo, kad dirba jau nuo 96 metų. Minsko grupė pati yra įsteigta jau keletą metų. Tačiau Aš čia išvelgiu rimtą ir pavojingą problemą. Mes bandome konfliktą išspręsti klasikinėmis diplomatinėmis priemonėmis. E, tuo tarpu, aišku, ištisos diplomatų kartos, tokios kaip ir jūsų, bandė spręsti konfliktus. Tačiau, kaip ponas Pravera kalbėjo, mes dabar esame tik proceso pradžioje. E, vyksta okupacijos legalizavimas. Jūs kalbėjote apie tarptautinės Tiksliau, jūs neužsiminėte apie tai, kad tarptautinės teisės nuostatos turėtų būti taikomos. Mes esame labai malonus Rusijai, e, kuri, aišku, yra viena svarbiausių žaidėjų šiame konflikte, remdama Armeniją savo veiksmuose ir tai jau yra fetakomply įvykęs faktas. Aš nebūčiau toks malonus Rusijai kaip jūs. Pone Laičiakai, aš visiškai Jums pritariu. Jūs kalbėjote apie ES požiūrio tikslus. Tačiau mes taip pat turime ir priemonės ir turime kalbėti ir apie priemonės. Turime daryti labai malonę, švelnę, tiksliau pasakot, švelnų spaudimą Rusijai. Uh, nes e, priešingų atveju kils grėsmių ir Europos Sąjungai. Aš žinau, kad jūs e, esate labai patyrę diplomatai, tačiau turime pasvarstyti, kokių žingsnių dar galime imtis ir turime veikti kiek stipriau. Turime pasinaudoti kitomis priemonėmis nei klasikinės demokratijos. Dėkuoju gerbiam Vaigal, dabar panas e, Šulc, dvi minutės. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Mano klausimas skirtas ponui Laičiakui ir ponui Semnebi, ES atstovams, kurie supažindino mus ES e, vaidmeniu ir apie tai, kaip ES galėtų e, padėti išspręsti šį konfliktą. Aš noriu užduoti klausimą susijusiu su ginklavimuose šiame regione. Ar būtų neįmanoma um, kartu šalia darybų pasiūlyti Azerbaidžanui ar Armenijai ir um, susitarimus, kuriuose iš šių šalių išgautume jų pažadą įsipareigoti mažinti savo karinius išteklius? Dėkuoju. Dabar. Uh Žodis gerbiam Ibrizadžič, dvi minutės. EU, ki rūpa parlamente, toju redan fast. Dėkuoju. Europos sąjunga ir Euro, e, Europos parlamentas įtvirtino savo tikslus rezoliucijoje. Ir ten yra pasakyta, kad Armenija turi išvesti okupacinės pajėgas Mes e, matome, kad tarptautinė bendryje turi užtikrinti saugumą. Kodėl iš esmės visi šitie dalykai nėra įgyvendinami praktiškai? Yra tik tai pareiškimai ir žodžiai, tačiau praktiškai niekas nedaroma. Kas dėl to kaltas? Status quo yra neprimtinas dalykas, mes galim kalbėti vėl iš naujo apie Kalnų Karabacho statusą, tačiau, pavyzdžiui, mažamų klausimų mes taikome Europos standartus ir modelį, teritorinio ventisumo atveju lygiai taip pat mes e, Europoje esame padarę atitinkamų sprendimų ir galim tą patirtį panaudoti Kalnų Karabacho kontekste. Kalnų Karabachas yra problema Europai, tačiau Europa turi labai gerai įsiklausyti šitos dalykus. Dėkuoju, ponas Galiu. Galit. Geriausia užsienio politika yra tokia, kuri prevenciniu būdu sugeba pasiekti tikslų dar neįsiliepsnojus konfliktui. Ir dabar čia parlamente mes neveltui svarstame šį klausimą ir Strasbūrė busimoje plenarinėje sesijoje šis klausimas taip pat bus įtrauktas į darbo atvarkę. Aš manau, kad tai, kas buvo imtasi Europos Sąjungos yra nepakankamai. Ponas Laičiakas kalbėjo apie 2 milijonus nevyriausybinėms organizacijams. Puiku, tačiau to nepakanka. Turime stengtis e, pasiekti, kad tos dvi e, pusės nesiginkluotų ir neįsipliekstų naujas karinis konfliktas. Noriu paklausti, ar jūs galite patikinti, kad yra ginkluotės tiekimo iš Rusijos pusės Azerbaidžanui ir Armenijai. Ir taip pat noriu kreiptis į ES ir paprašyti, kad ponia Ashton vyktų į Baku ir Jerevaną ir aiškiai pabrėžtų, kad iš šio konflikto naudos turės tik Rusija. Kodėl Rusija apginkluoja tas abi šalis? Tuo tarpu ji skelbėsi esanti e, taikos angelu, tačiau ji tampa labai svarbiu dominuojančiu faktoriumi. Ir aš nemanau, kad Azerbaidžanas arba Armenija ar net ES čia turėtų kitų interesų. Aš norėčiau paprašyti, kad poniai Ešton būtų perduota, kad šis klausimas turi būti įtrauktas į jos prioritetinę darbotvarkę ir kad ji abiems pusėms išsiaiškintų, kad jų pačių interesas turėtų būti ieškoti taikaus sprendimo. Dėkuoju gerbiam galeriui. Dabar žodis e, ponui Landsbergiui dvi minutės. Uh, thank you, Mr. President. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu klausimą ponui Semnebei ir gerbėmiems ambasadoriams atvykusiems į mūsų posėdį. Minsko grupė yra atsakinga struktūra. Mes kalbėjom apie Gruzijos pagrįstą baimę dėl Kalnų Karabafo konflikto. Ir kalbėjom apie tai, kad gali ten kilti naujas karas. Kalnų Karabaho konfliktas yra išaldytas karas, tai yra tiksinti bomba, kuri gali sprokti arba atsitiktinai, jeigu galėtume tikėti tokiu atsitiktinumu, ne, jeigu atsirastų tokių, kas būtų suinteresuotas tos bombos sprogimu. Rusija jaučia tam tikrą slogutį ir jaučia tam tikrą priešiškumą nepriklausomai Gruzijai. Tad naujo Kaukazo karo idėja galėtų atitikti tam tikrus interesus. Kaip jums atrodo, ką reikėtų daryti, jeigu Rusija ir Armenija paieškos preteksto paprovokuoti Azerbaidžianą? kaip bus su Gruzija, kokios teritorijos daly gali ten, kokios teritorijos dalį gali pasiekti tas ginkluotas konfliktas. Ačiū ponu Landsbergiui. Ponas Lyzek, dvi minutės, prašau. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Labai ačiū, pane pirmininkė. Ataskaitą kalbėsiu lenkiškai. Man vis paprasčiau kalbėti lenkų kalbą. Taigi, labai ačiū Jūsų pasisakymai šią temą buvo labai įdomus ir tęsant tai, apie ką kalbėjo ponas prezidentas Landsbergis prieš tris savaitės, aš kaip delegacija jos su Gruzija narys lankiausi Gruzijoje, susitikau su visais valdančiaisiais ir opoziciniais e, Gruzijos politikais, e, dirbančiais parlamente ir ne parlamente. Ir turiu pasakyti, kad visų Gruzijos politikų pozicija yra tokia pati. Gruz... Gruzinai yra pasibaisėję situaciją Kalnų Karabache ir tuo milžinišku konflikto tarp Azerbaidžano ir Armenijos potencialu galime pasakyti, kad aš persudau, tačiau prieš keletą savaičių buvau Turkijoje ir Turkija kaip valstybė taip pat turi savo interesų tame regione. Turkija galbūt neišreiškė savo pasibaisėjimo, tačiau išreiškė savo nerimą. Na, o grįžtant prie Gruzijos, kaip visi žinote, E, šioje šalyje gyvena tiek armėnų, tiek azerbaidžaniečių mažumos ir Gruzija labai teigiamai sugyvena su tautinėmis mažumomis. Ir ponas Landsbergis jau kalbėjo apie e, tai, kad e, Rusijos kariai gali būti dislokuojami į Armėniją. Ir kaip aš jau minėjau, Tbilisija taip pat esama pasibaisėjimo tą situaciją. Aš neužduosiu jokio klausimo, tiesiog norėjau pasidalinti šią savo refleksiją. Grazie onorevole Lisek. Onorevole Kil Nielsen, due minuti per favore. Ačiū Kil Nielsen, dvi minutės. Du dalykai. Pirmiausia, ES pozicija pietų Kaukaze, man atrodo, esanti prieštaringa. Viena vertus, reiškiamas pritarimas Gruzijos teritoriniam vientisumui. E, ir čia ES, kai dėl Azerbaidžiano, laikosi kiek kitokios nuostatos. Ar manote, kad e, tokia skirtinga pozicija dėl abiejų šalių silpnina ES užsienio politiką regione ir antra? Kai dėl ES įsitraukimo šio konflikto sprendimą Ar nemanote, kad reikėtų, jog ES kaip tokia dalyvautų Minsko grupės darbe? Aišku, Prancūzija ten veikia, tai yra mano šalis, bet tai nėra ES. O ES e, yra neutralesnė ir yra svarbi veikėja. Mes žinome, kokios valstybės partnerės e, dirbo šio grupėje, žinome, kad trijose šalise e, yra didelį armėnų diaspora ir norėjau paklausti, ar jūs manote, kad ES turėtų būti šios grupės narė? Dėkoju. Grazie onorevole Kilnilsen. Chiude il dibattito l'onorevole Svensson per due minuti per favore. Svensson, dvi minutės. Tack så mycket, herr ordförande, och eh, tack för... Ačiū, ponia pirmininkė. Noriu padėkoti už suteiktą informaciją. Užsienio politika, Turkijos užsienio politika kinta ir mes stebime, kad santykiai tarp Armenijos, Turkijos, Azerbaidžano taip pat kinta. Tačiau gal galėtume turėti kai kurių lūkesčių Turkijos atžvilgių dėl Kalnų Karabaho. Turkija yra pasienio valstybė ir ją taip pat veikia šis konfliktas. Galbūt galėtumėte tarti keletą žodžių apie Turkijos vaidmenį šiame konflikte. Dėkuoju, kolegai Svensson. Dabar perdusiu žodį mūsų svečiams, tokia pat tvarka, kaip jie kalbėjo. Nebuvo e, adresuoti klausimai konkrečiai tam ar kitam e, kalbėtojui, todėl jie patys nuspręs į kurį klausimą atsakyti ir maždaug po penkias minutės paliko kiekvienam kalbėtojui ir dabar galite visi atsakyti e, į e, pateiktus klausimus. Pirmasis kalbės ambasadorius Bratke. Buvo užduota daug įdomių klausimų ir pateikta pastabų. Aš pabandysiu uh, Nebandysiu atsakyti į visus atskirai, tačiau bendrai pasakysiu, tarsiu keletą žodžių apie ES vaidmenį. Apsiribosiu sureaguodamas į keletą aspektų, apie kuriuos kalbėjo kai kurie uh, parlamento nariai. Koks Rusijos vaidmuo? Mūsų kolegos iš Rusijos nėra ir um, ne mano užduotis yra ginti Rusiją, tačiau turiu pasakyti, kad nepritariu toms pastaboms ir tiems žmonėms, kurie sakė, kad mes viską palikę Rusijos rankose. Ne. Tai yra bendras procesas ir mes trys valstybės, pirmininkaujantis trejetas, glaudžiai bendradarbiaujame. Mūsų interesai skirtingi, tačiau turime vieną bendrą interesą, tai yra užkirsti kelią kitam karui, nes kitas karas reikštų karą mums visiems ir reikštų uh, nelaimę mums visiems. Todėl mes sutelkia savo pajėgas. Aš uh, pacitavau į po ilgą posėdžių sąrašą, posėdžių, kurie buvo surinkti ir kuriuose dalyvavo mano vadovai, aš pats, mūsų grupės nariai. Mes bendradarbiavame kaip komanda, dirbame skaidriai ir aš remiuosi savo 37 ar 40 diplomatinės karjeros patirties metų Aš kalbu apie savo kolegas prancūzus ir kolegas rusus. Mes visi bendradarbiaujame. Mes visi esame vedami to paties intereso. Ir tikrai pirmininkavimo vairas nėra vien kažkurios valstybės rankose. Keletas pastabų buvo susijusios su tarptautinės teisės principais. Aišku, jei turėčiau laiko, galėčiau kalbėti išsameu, tačiau um, galima, aišku, pasakyti, kad pa, remkimės e, tarptautiniais teisės aktais, teritorinio integralumo principų ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau um, visi argumentai dažniausiai remiasi tarptautinė teisė. Ir um, Mūsų pozicija taip pat yra paremta tartotinės teisės aktais, tačiau tai mums nebūtinai padėtų, tai neteiktų mums e, gairių. Ir jei mes e, sakytume, kad imkime ir remkime tarptautinę teisę, tai neduotų mums jokios naudos, nes vienaip ar kitaip mes remiamės tarptautinę teisę, nepriklausomai nuo to, ar, tai, ar e, akcentuojame e, tautos apsisprendimo klausimą, teritorinio integralumo klausimą ar kokį nors kitą klausimą. Aš galiu Jūs patikinti, kad mes remiamės teisiniais dokumentais, tačiau turime susitelkti uh, ties praktiniais aspektais, kaip tuos principus pavyks įgyvendinti, nekalbant jau apie tai, kad tie principai yra skirtingi, nekalbant apie tai, kad mums reikia ieškoti bendro sprendimo tenkinančio abi šalis, visas šalis. Ir vėlgi, tarptautinė teisė padeda, teikia tam tikras gairias, tačiau tikrai neduoda universalaus atsakymo, kaip išspręsti problemas neduoda praktiško atsakymo ir tai turime pripažinti. Grazie, ambasadorė Bretke. Dėkoju. Dabar ambasadorius eh, Asijai. Jums eh, leidus, aš eh, kalbėsiu Maliero kalbą, turint omenyje, kad yra vertimas. O prieš tai kalbėjau Šekspyro kalbą. ir atsakysiu į dalį jūsų klausimų, pateiksiu kai kurių atsakymų. Kodėl mes detaliau nekalbėjome apie sėkmę, kurios yra tikimasi ateinančiomis savaitėmis? Aišku, tikimasi labai daug. Vilčių yra daug, tačiau kartais svarbu nekalbėti iš anksto apie kai kuriuos dalykus ir nesakyti, op, neperšokus per griovį. Taip, per, per ateinančią savaitęs gali e, būti lemiamų dalykų, tačiau iš mūsų pusės būtų tikrai e, netinkamas dalykas sukelti kažkokias nepagristas viltis. Aš galiu duoti e, pavyzdį, sakykime, tarptautinių klausimų Komentuotojas puikiai informuotas apie Karabacho situaciją, sako, jog jau keletą metų niekas nevyksta ir dėrybos yra aklavietėje. Praeitą savaitę Junktinėje karalystėje vyko e, susitikimas ir jame buvo pasakyta to kolokvijumo metu, kad konfliktas bus sureguliuotas Junktinėse valstijose kitą savaitę. Tačiau ponas Krylovas sako, kad e, mes nesam pakankamai informuoti. Jis klysta. Mes puikiai informuoti apie tai, kas vyko už vakar Maskvoje. Mano e, kolega iš Junktinių valstybių ir aš buvome informuoti mūsų kolegos e, Ruso, kopirmininko apie šitos dalykus ir būtų neatsakinga iš mūsų pusės iš anksto e, kalbėti apie e, tą pažangą, kuri dabar vyksta ir apie e, tuos lūkesčius, kurie gal konkretizuosis per ateinančias savaitės. Toliau, Rusijos vaidmuo ir e, papildydamas tai, ką sakė mano kolega iš Amerikos, pasakysiu, jog taip mes esame įsitikinę, jog e, Rusija vaidina lemiamą vaidmenį sprendžiant šį konfliktą, sureguliuojant šį konfliktą. Ir mes ne, e, mums nesusidaro įspūdis, kad mes esam behind with Russia. Ir mes e, nemanom, kad e, tai, e, kad čia kalba sukosi apie kažkokį paskutinį variantą dokumento, kuris bus paruoštas Maskvoje. Rusijos ministras ir, ir Rusijos prezidentas bandys siekti sutarimo dėl uh, paskutinės dokumento versijos, kuri rengė visos trys mūsų valstybės, o pradinis variantas buvo parengtas mano Rusijos ir Amerikos kolegų pirmtako ir mano pirmtako taip pat. Toliau, e, Rusijos vaidmuo e, šiame konflikte. Ne tik Rusija parduoda ginklus kariaujančioms pusėms, juk e, šitie dalykai gerai žinomi. Jūs be abejonės žinote, kad šiuo metu Europoje nėra jokios valstybės, kuri galėtų absoliučiai kontroliuoti e, gamybą ir, ir naudojimą lėktuvų valdomų be piloto. Jie naudojami E, tam tikriams kariniams tikslams, tiksliniam bombardavimui. 26. 26 birželio vyks karinis paradas Baku ir jo tikslas bus parodyti, kad e, Azerbaidžianas gali e, pats konstruoti ir gaminti šitos lėktuvus. Kaip jam pavyko tai pasiekti, žinant, kad yra tik tai dvi valstybės - Junktinės valstijos ir kita valstybė, kurios turi tą technologiją. Ir Europoje jungtinės valst... Jungtinė karalystė ir Prancūzija bando Europos lygmenių taip pat kai ką daryti šioje srityje. Tai turbūt ne, ne Rusija, o kažkokia kita valstybė padėjo padėjo e, Azerbaidžianui šiame sektoriuje. Amerikos ambasadorius tikrai ne jungtinės valstijos. Manau, kad visi suprato tai, tačiau dėkuoju už tą papildymą ir patiksinimą. Kaip ten bebūtų, aš e, manau, kad dabartinėse ginklavimuose varžybose būtų pavojingas e, dalykas leisti pakilti jų lygiui į tokį aukštį, kokį jis faktiškai yra pasiekęs jau. Nes šiais metais šimtų procentų praktiškai padidėjo ginklų skaičius. Ir jūs žinote, kad Azerbaidžiano e, karinis biudžetas yra didesnis už Armenijos visą valstybės biudžetą. Ir tad suprantat, kad tai kelia pavojų pusiausvirai ir Todėl aš labai džiaugiuosi išklausęs pona Laičiak pasisakymą, kad ES labai griežtai pasisako dėl jėgos nenaudojimo. Ir Dovilyje taip pat jūs dar kartą galėjot konstatuoti, jog jėgos panaudojimas sukūrė neprimtiną dabartinę padėtį ir todėl naujas jėgos panaudojimas uh, būtų pasmerktas e, tarptautinės bendruomenės. Kalbant apie tai, jog mes atseit nesiremiam tarptautinę teisę, tai čia aš esu nustebęs, todėl kad aš minėjau Maskvos deklaraciją. Pirmą kartą šalių prezidentai šiame kontekste pripažino, jog turi būti deramasi dėl konflikto sprendimo ir kad turi būti remiamasi dėl. E, remiamasi tarptautinės teisės principais ir sprendimais. Beje, parengtame dokumentų rinkinyje jūs rasite ir Astanos pareiškimą, kurio dėka mūsų valstybėms pavyko pasiekti kariaujančių pusių sutarimą dėl to, kad e, konfliktas turi būti e, sureguliuotas remiantis tarptautinę teisę, be kita ko jungtinių uh, E, e, tautų hartiją ir Helsinkio aktu. Toliau klausimas, kodėl nepaisant geros e, valios vis dėlto nepavyko iki šiol sureguliuoti to konflikto. Priežastis labai paprasta. Abi kariaujančios šalis to nenorėjo. Europos parlamente padarytas pristatymas, kuriame sakoma, jog tarptaut tarptautinės dėrybos, tarptautiniai tarpininkai nepasiekė rezultatų, tačiau tarptautiniai tarpininkai, dėrybininkai negali įpiršti e, tai, taikaus sprendimo. Reikia, kad abi valstybės susitartų dėl kompromiso, būtent kompromiso. Ir aš buvau ambasadorius Gruzijoje prieš pradėdamas dirbti Azerbaidžiane. Aš maniau, kad to regiono jokios valstybės kultūroje nėra įtvirtinta savoka kompromisas. Ir būtent todėl labai svarbu, kad ES prisidėtų prie pilietinės visuomenės e, plėtojimo ir stiprinimo. Ponas Kirilov sakė, kad aš esu šiek tiek e, nedrasus E, šioje srityje. Tačiau aš kalbėjau apie ryštą, kalbėdamas apie ES e, pastangas stiprinant demokratiją. Dėrybos tai yra kažkas panašaus į traukinį, kuris e, įvažiuoja į tunelį. Ir tunelyje neturi būti tunelyje tas traukinys turi būti hermetiškas ir paskui, kuomet jis išvažiuoja iš to tunelio, tačiau jam išvažiavus e, tos pilietinės visuomenės, kuri, kurios važiuoja tame traukinyje, neturi būti toje situacijoje, kurioje buvo traukiniai prieš įvažiuojant į tunelį. E, ir paskutinis dalykas dėl ES vaidmens. Aš sakiau, kad ES vaidmuo turi būti lemiamas visose fazėse. Tačiau, atsakydamas į prancūzijos kolegos klausimą, kodėl e, ES pakeičia Prancūziją, tai aišku gali kilti dėl to klausimo. Tačiau grįžtant prie tų aspektų, kuriuos jisai palėtė dėl dabartinių darybų formato, jeigu atsakymas į klausimą bus taip, tai jokių problemų. Tačiau jeigu ES dalyvavimas, kaip, kaip, kaip tarpininko dalyvavimas, leis užtikrinti tokį konfidencialumą kaip šiandien, tai kodėlgi ne. Bet tačiau dar tai reikia dar įrodyti. Jeigu ES gali užtikrinti tokį patį testinumą, aš kalbėjau apie Rusijos ko pirmininkai kuris dirba jau šešerius metus ir Prancūzijos kopirmininkas dirba šešerius su pusę metų. Kągi, puiku. Ir e, last but not least, kaip sakoma, gera prancūzų kalba, jeigu ES gali reaguoti taip, kad per pusę, taip greitai, kad per pusę dienos visos trys sostinės e, prisimtų įsipareigojimus, kaip kad buvo tuomet kai buvo 2008 metais rimtų incidentų, e, nes reikėjo per pusdienį labai stiprių e, signalų nusiųsti aukščiausių lygių mūsų e, valstybių lygmenių dviejų kariaujančių valstybių gynybos ministrams ir prezidentams. Jeigu bus reaguojama taip greitai, per pusę dienos, tai puiku tada. Ir e, kai aš kalbėjau taip pat apie gyventinimo veiksmingumą. Svarbu pažymėti, kad Dovilio deklaracija, jūs pastebėjote, kad ta deklaracija yra paveiki, stipri ir kad jos siunčiami signalai yra labai orientuoti tiksliniu požiūriu, tai jūs turite žinoti, kad visi trys kopirmininkai per valandą parengė tą tekstą ir nei Baltieji rūmai, nei Kremlius, nei Elizėjaus rūmai ten nepakeitė nieko, jokio kablelio. Tad jeigu ES galėtų parengti per valandą tokios kokybės tekstą, tai tuomet iš tikrųjų nebūtų jokių problemų, tada ES iš tikrųjų gali šiose darybose pakeisti Prancūziją. Dėkoju. Gerbiam Fasie. Dabar žodis e, ambasadoriui Kasprik. Uh, Dėkuoju. Nebuvo klausimų užduotų pagal mano mandatą, tad aš nieko neturėčiau pridėti. Tačiau aš Jums daviau žodį vis dėlto norėdamas pasiklausti, ar Jūs turėsit komentarų. Tuomet e, Peter Senbei. Dėkui, ponė pirmininkė. Na, klausimų galima suskirstyti į keletą kategorijų. Ponas Kilrilovas, Galeris Landsbergis ir kiti kolegos kalbėjo apie Rusijos vaidmenį šiame konflikte. Jie minėjo e, kai kurias problemas. Aš keletą metų dirbu prie šio klausimo sprendimo ir tenka pasakyti, kad Rusija, na taip, turi ten interesų šiame regione ir bando įtvirtinti savo įtako pietų Kaukaze. Ir tai vyksta jau porą dešimtmečių. Kai dėl Kalnų Karabacho, aš manau, kad Rusija čia siekia keleto tikslų. vyksta dėrybos ir iš karto po karo prasidėjo Rusijos veikla šiame regione ir tuomet pietų Kaukazijai buvo pripažįstama kaip teigiama jėga. Be to, reikia pasakyti, jog yra aišku, kad yra noras pasinaudoti tam tikrais svertais Armenijos ir Azerbaidžiano atžvilgių, kad būtų galima paskatinti e, įgyventinimo tikslų susijusių su saugumo užtikrinimu. E, klausimas yra pakankamai ginčiamas, suprantama, Rusijai reikia vaidinti prevencinį vaidmenį šiame regione, kad e, situacija nepablogėtų. Rusijos interesai yra plėtojami ir Armenijoje, ir Azerbaidžiane. Tad jeigu tas konfliktas įsiliepsnotų iš naujo, tektų patirti Rusijai ir nuostolių dėl to, bet tai palies Europos Sąjungą. Gali nutikti taip, kad karinis konfliktas vis tik įsiplieks. Gali kilti karas Aš kalbėjau apie tai, kad netikrumo ten esama. Galbūt reikėtų įtraukti kitas valstybės partnerės, ne tik Armeniją ir Azerbaidžianą. Į diskusijas dėl to, kaip sumažinti e, šią grėsmę, kaip užtikrinti Gruzijos saugumą. Apie Turkijos vaidmenį klausė ponas Svensson. Ir ponas Laičiak kalbėjo apie tai. Aišku, yra labai svarbu, kad Turkija būtų įtraukta į regioninių projektų įgyvendinimą, ypač ištvirtinant tai, ką Pietų Kaukaze taip pat. Nes jos dalyvavimas galėtų pasitarnauti kaip katalizatorius konfliktų sprendimui. Turkija e, yra didžiulė valstybė ir gali suvaidinti vaidmenį e, pagal savo dydį, pagal savo svorį. Turime pasakyti, kad Kalnų Karabacho konfliktas buvo viena iš priežasčių, kodėl Turkijos ir Armenijos santykiai pradėjo normalizuotis prieš keletą metų. O prieš keletą metų tie santykiai nebuvo tokie, kokie yra dabar. Tad Turkija, e, sprendžiant šį konfliktą, taip pat vaidina jai tenkantį vaidmenį. Turkija galima pasakyti, kad Turkijos ir Armenijos e, santykių normalizavimas turi būti laikomas atskirų sprendimu, atsėtų nuo šių klausimų sprendimų, tačiau jis gali sukurti teigiamą dinamiką Kalnų Karabako klausimų sureguliavimui. Kad dėl tarptautinės teisės normų, ponas Kasulydės Ibrizagič, ponas Vėland, ponia Kilnilsen klausė dalykų susijusių būtent su tas rytimi. Tad mano trumpas atsakymas būtų panašus, kaip kolega Braskis sakė, kiekvienas konfliktas yra originalus, unikalus, reikia laikytis tarptautinės teisės normų, sprendžiant juos. Jeigu atrandamas sutarimas, tai tuomet galima sakyti, kad pavykstama, dažniausiai tuos konfliktus pavyksta sureguliuoti laikantis griežtai tarptautinės teisės normų. Pone Jetenmakė, Norėčiau sakyti štai, kad džiaugiuosi, kad jį paklausė apie specialiojo įgaliotinio vaidmenį. Aš esu penkerius metus specialus įsigaliotinis. Nuo rugsėjo pirmos e, bus specialus atstovas, kuris toliau koordinuos šio klausimų sprendimą, taip pat didins ES vaidmenį šioje srityje, ES bus labiau matoma labiau jaučiamas jos vaidmuo. Šio klausimo sprendimas reikalauja ypatingo dėmesio. E, su regionu e, lyderiais turi būti užmėgsti glaudus kontaktai ir aš manau, kad visa tai bus tie klausimai, kuriuos dar bus galima gvildenti ateityje. Tuo užsims asmo, kuris nuo rugsėjo pirmos užims atitinkamas pareigas, nes jis šiuo klausimu atstovaus Europos Sąjungai. Dėkuoju. Te, e, conclude... Dėkoju. Ir paskutinis e, kalbėtojas, gerbimas Laičiak. Galutinės pastabos. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man pasisekė, nes į daugelį klausimų jau buvo atsakyta. Aš susikoncentruosiu į tos klausimus, kurie susijęs su ES vaidmeniu. Pirmiausia, Europos Sąjunga kaip Minsko grupės narė, taip ar ne? Um, skirtingų konfliktų atveju mes pasirenkame skirtingus dėrybų formatus. 5 plus 1 e, Gruzijoje, 3 e, plus 1 Padniestrėje ir dar kitas formatas Kalnų Karabahui. Yra teikiama parama tiek e, iš vidaus, tiek iš išorės. Mes kalbame apie problemas, e, tačiau svarbu suprasti, kad e, būtina reaguojant į kiekvieną klausimą suformuoti skirtingas priemonės. Taip pat turiu pasakyti, kad e, ES visada stengiasi dėkti savo vertybės, teisinės valstybės principai, demokratijos stiprinimas. Ir tai yra mūsų ypatingas indėlis sprendžiant konfliktus. Ieškant Kalnų Karabaho konflikto sprendimo, Tai geriausia, ką galima pasiekti, tai yra pažanga abiejose pusėse, tiek Ženevos dėrybų formate, tiek Minsko grupės formate. Mes turime ginti savo principus. Kalbant apie ES strategiją, taip, ES turi ir strategiją, ir priemonės, kurios leidžia siekti savo interesų. Aišku, Kalbant apie konkretų mūsų indėlį, jis tiesiogiai priklausys nuo pažangos pasiektos e, regione. Tačiau mes rengėme politinį susitarimą, jis tikriausiai bus pradėtas įgyvendinti šį mėnesį ir politiniai procesai jau vyksta, ES kuria pridėtinę vertę. Jei būtų stagnacija, tai mūsų rankos būtų labiau suverštos, tačiau dabar jau mes galime stebėti tam tikros pažangos. Kaip aš minėjau, nuo rugsėjo pirmosios dienos e, pradės eiti savo pareigas naujasis ES įgaliotinis pietų Kaukazo regionui. Ir mes ir toliau e, skatinsime ir puoselėsime ES vertybės ir principus. Kalbant apie susitarimą, mes e, diskutuojame ir su Armenija, ir su Azerbaidžanu. Aš Praėjusią visą savaitę praleidau Jerevane, Baku ir Tbilisyje, e, kalbėdamas su suinteresuotomis šalimis, dėrėdamasis dėl susitarimų mes remiamės dviemis ramščiais - tai yra pagarba ES vertybėms ir e, konkrečios techninės pažangos siekis. Vienas aspektas neįmanomas be kito aspekto. Aš paskatinau mūsų partnerius išsakyti savo ambiciją, savo siekius, nes kuo daugiau mes sutelksime savo pajėgas, tuo geriau pavyks įtraukti ir minėtas valstybės į demokratizėjimo procesą ir to daugiau finansinės paramos bus galima joms teikti. E, rugsėjį susitiksime Varšuvoje ir kalbėsime apie privalumus, dėl kurių e, šioms abiems valstybėms apsimoka dalyvauti ieškant bendro susitarimo, ypač e, pasirašant asociacijos susitarimą. Mes kiekvienais metais vertiname pasiektą pažangą ir praėjusiais metais e, aiškiai matėme, kokia yra situacija. Buvo e, pastebėta tiek pažangos, tiek stringančių aspektų. Šešios valstybės yra mūsų partnerės ir visose trijose sostinėse, kuriuose lankiausi, buvo taip pat pritarta, kad pažanga yra pasiekta. E, kalbant apie Armeniją, Azerbaidžaną ir Kalnų Karabachą, neturime kalbėti tik apie šias šalis, mes turime kalbėti apie um, mūsų ambicijas, mūsų siekius spręsti įsisenėjusius konfliktus. Taip pat kaip aš jau kalbėjau, turime nepamiršti savo principų, e, dėgiant e, savo vertybės. Tiek Jaravane, tiek Baku turime kalbėti apie Kalnų Karabaho konflikto sprendimą ir tik taip mums pavyks surasti tą bendrą sprendimą. Ačiū. Ačiū, gracija. Dėkoju. Dėkoju visiems svečiams pasisakiusiems, kurie pateikė naujos informacijos bei pagilino mūsų supratimą apie dėrybas, kurios vyksta dėl Kalnų Karabacho. Dabar penkių minučių pertrauka, nes pasikeis posėdžio prezidimas. Mes vėluojam keletą minučių ir atsiprašau, e, pranešėjau e, Watson, tačiau negalėjom anksčiau visą to padaryti. You have so many people who care about this policy. That's good. Very well. Terminated. Are now number 13. Ministro, eh, dear colleague, please eh, sit down. Mėly kolegos, prašau susėsti, mes turime pereiti prie antrosios mūsų darbo atvarkės dalies. Taigi dar kartą prašau visų susėsti. Turime pradėti antrąją mūsų posėdžio dalį. Man batti la taglia per Colleague, please sit down. We have to start the work. Turime pradėti darbus. Pirmiausiai turiu pateikti jums tokią informaciją. Jeigu Neprieštaraujate, tuomet laikysime, kad gegužės 9 dienos šių metų posėdžio protokolas yra patvirtintas. Užmiršau jį e, pateikti jūsų e, dėmesio anksčiau. Dabar darbos arkės punktas - rekomendacija tarybai ir komisijai dėl darybų dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo. Posėdėje dalyvauja gerbiamas e, Laičiakas, EIVT e, ryšių su Vakarų Balkanais ir tų partnerystės šalimis Rusija departamento vadovas bei direktorius Europai ir Centriniai Azijai. Kaip žinote, mūsų komitetas atidžiai stebi tas vykstančias e, dėrybas, kurios prasidėjo 2010 m. sausio 10 dieną. Ir ES institucijos susijusios su tomis dėrybomis yra pateikusi savo rekomendacijas ir rengiant e, pranešimus dėl Moldavijos Respublikos mes remiamis e, tomis rekomendacijomis kaip gairėmis. Ir e, jų turinys beje įtrauktas bus ir į e, asociacijos sutartį. Šiandien ir rytoj ES ir Moldavijos bendradarbiavimo komitetas posėdžiauja. Ir kai kurie iš šio komiteto narių yra dabar padarę pertrauką ir dalyvauja uh, mūsų posėdėje. Aš dėkoju jiems už šį dalyvavimą, nes jie nori e, dalyvauti šioje diskusijoje. Na, o dabar žodis e, pranešėjui Graham Watson, kur, kuriam nesenai Anglijos karalienė Elžbieta II suteikė garbingą titulą tačiau aš negaliu kol kas kreiptis į jūs sakydamas serę, nes nesu e, Jungtinės e, karalystės pilietis, tačiau sveikinu jūs ir e, reiškiu susižavėjimą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, pirmininkė. Aš e, taip pat norėčiau padėkoti už dovanas už Korina Fus ir Moldovos e, delegacijos. Norėčiau pradėti pasveikindamas taip pat e, ir Moldovos atstovų su Moldovoje vykusių savivaldos rinkimų rezultatais. Rezultatai atitiko visus tartautinius standartus ir aš tikiuosi, kad bus rastas sutarimas e, dėl tų pačių sažiningumo principų taikymo ir antrajame rinkimų raunde, kuris vyks birželio 19 dieną. O pirmiausia, norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams iš kitų frakcijų. Noriu padėkoti jiems už pagalbą rengiant šį pranešimo projektą. Um, Šis pranešimas tai yra rekomendacija tarybai, komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl dėrybų, dėl ES ir Moldovos asociacijos susitarimo. Aš tikiuosi, kad pasiseks, tikėjausi, kad pasiseks parengti trumpą pranešimą, tačiau nepasisekė jo parengti tokio trumpo, kaip ketinau, reikėjo daug ką įtraukti šį pranešimą, tačiau aš tikiuosi, kad man pavyko e, paminėti visus svarbiausius dalykus, kuriuos ir reikia paminėti pranešime. Pirmininkė, truputį supažintinsiu su pranešimo projektu. Pranešime e, atspindima e, dėrybų pozicija, e, numatant ilgalaikę Moldovos dalyvavimą asociacijos susidarime. Aš manau, kad Vienas svarbus žmogus pasakė, kad net rinkėjai kartai suklysta, tačiau e, sudėtingiausia tai, kad demokratinėje santvarkoje niekas neturi teisės e, pasakyti tai rinkėjams. Detokvilio citata. Turime padėti e, Moldovai pasiekti išsamų ir visapusišką laisvosios prekybos susitarimą. E, taip pat e, um, paremti vizų liberalizavimą su Moldova. Šiame pranešime taip pat yra išsakomi standartai, kurių tikimės iš Moldovos ir mm, kalbame apie pažangą, kuri reikalinga. Taip pat pabrėžiame ir nevyriausybinių organizacijų vaidmenį, kuriant tvirtą demokratinę visuomenę. Ir pagaliau um, pabrėžiame, kad Europos parlamentas turi būti visiškai įtrauktas į dėrybų procesą. Ypač teigiamai vertiname um, galimybę šiomis dienomis uh, diskutuoti kartu su Moldovos parlamento nariais uh, apie tai, kaip jie vertina situaciją. Tikiuosi, kad tokių galimybių bus ir daugiau. Tarptautinės prekybos komitetas parengė nuomonę ir aš rekomenduosiu įtraukti šio komiteto nuomonėje pateiktus pakeitimus į mūsų komiteto pranešimą. Aš lauksiu jūsų pakeitimų ir pastabų, kuriuos integruosiu į pranešimo projektą, kuris yra pateiktas jums šiandien. Um, uh, Watson. Dėkuoju, Sir Graham Watson. Na, o dabar žodis uh, kolegai Makovai, kuris vadovauja dele, tarpamentinių e, ryšių su Moldova delegacijai. Dėkoju, pane pirmininkė. Ačiū, Grehamai, už šį labai puikų ir suprantamą pranešimą. Noriu taip pat pasveikinti kolegas tą šešetą iš Moldovos parlamento. Jie štai šiuo svarbiu momentu sėdi čia pas mus salėje Jie dalyvauja šioje diskusijoje dėl Moldovos pasiektos pažangos kelyje Europos linkui. Norėtume pasakyti, kad mes e, remiame Moldovos administracija, kuri nori įdėkti vizos liberalizavimo priemonės ir dirba, kad tas planas būtų gyvendintas. Svarbiausias dalykas yra teisės aktų įgyvendinimas ir tai yra sunkiausiai pasiekiamas dalykas. Būtent dėl to mes prašome Moldovos administraciją pagrabimtis įgyvendinimo darbo, reng, galime palaikyti juos šioje, šiame kelyje ir galime patvirtinti, kad tai yra iš tiesų sunkiausias dalykas. Taigi teisės aktų gyvendinimas yra labai svarbus dalykas, tam mes esame pasiruošti šią teikti visokiojo paparamą, skaitant finansinę. Norėčiau taip pat pasakyti, kad įgyvendinimas, galima sakyti, yra pavykęs tada, kai žmonės gyvenantys šalyje mato skirtumą, kas buvo prieš tai ir kas yra dabar. į Moldovą siūloma žvelgti kaip ir į kitas šalis, vertinti ją pagal nuopelnus. Ir manyčiau, kad iki šiol ta Moldovos istorija buvo sėkmės istorija, tikimės, kad jinai tokia liks ir ateityje. E, dirbsime pagal rytų partnerystės programą su ta šalimi ir vertinsime šią šalį, kaip jau sakiau, pagal jos individualius pasiekimus. Moldovos administracijai tenka iš tikrųjų čia rimta atsakomybė kad e, tos pažangos būtų siekiama. Moldovą remsime įveikiant likusias kliūtis. Ir man, manyčiau, kad dėrybos, formalius dėrybos dėl Padnestrės regiono galės prasidėti netrukus. Tai bus rimtas žingsnis pirmin sprendžiant šią problemą. Norėčiau pasveikinti tą faktą, kad pagaliau pasiektas tas etapas, kai formalius dėrybos e, prasidės. Norėčiau taip pat tarti porą žodžių apie Padniestrės regioną. Šio konflikto sprendimas yra labai svarbus dalykas. Svarbu, kad čia veiktų tarptautinės policijos pajėgos ir kad būtų galima užkirsti kelią konfliktams šiame regione. Nes nuo 91-2 metų gal konfliktų praktiškai nebėra. Tai turime pažiūrėti, kaip klausosi situacija čia ir galbūt priimti domen tą faktą, kad konfliktų nebėra ir atspindėti tai savo politiniuose sprendimuose. Ačiū. Dėkuoju kolegiai Matovai ir pritariu gerbiam Laičiukui taip pat. Jūs pasisakysite paskui po šešėlinių pranešėjų ir paskui galės e, būti atsakoma į e, jūsų pateiktus klausimus. O dabar žodis kolegai Preda, kuris e, atstovauja kolegai Ungari, Ungarijano, kuris yra pranešęs šito klausimu. Așa, înainte de toate să-i salut și eu. Dėkuoju. Visų pirma, aš norėčiau pasveikinti Moldovos e, parlamento atstovus, kurie dalyvauja šiame posėdėje. Ir, kaip buvo pasakyta, aš e, čia atstovauju ponui Unguriano, kuris yra šešėlinis pranešėjas e, mūsų frakcijos šituo klausimu. Jisai turi dalyvauti kito komiteto posėdėje, kur turi pristatyti savo pranešimą, todėl, kad, tad, būtent todėl mes ir nusprendėme, kad aš jam čia atstovausiu. Ponas Unguriano norėtų padėkoti pranešėjui dėl rekomendacijų parengto teksto. Tame tekste yra pagrindiniai aspektai, apie kuriuos buvo kalbama, kuomet buvo susitikęs pranešėjas su šešėliniais pranešėjais. Ponas Ungurianu mano, kad Moldovos Respublika turi būti remiama šio proceso e, srityje, kad vieną dieną galėtų tapti ES tikrąją nare. Tačiau jisai e, pateikė tris pastebėjimus mūsų frakcijos vardu šiame kontekste. Visų pirma, e, pirmas C punktas. Čia kalbama apie santykius su kaimynais. Jis mano, kad šis punktas turėtų būti performuluotas ir jis pateiks atitinkamą pakeitimą. Toliau vienas e, J, pirmas J punktas, kur kalbama apie Padnestrę kaip Moldovos Respublikos e, neatsiejama teritorijos dalį. Ir dar viena pastaba. E, pirmas Q punktas - energetikos politika. Panas Ungurianų mano, jog šioje pastraipoje reikėtų daryti nuorodą į platesnį energetikos e, kontekstą ir kalbėti apie ES aprūpinimo e, energijos ištekliais problemas. Tad panas Ungurienų mano, kad šitie trys dalykai turėtų būti e, aptarti. O dabar e, noriu pasakyti keletą žodžių savo vardu. Visų pirma, norėčiau padėkoti ir pasveikinti e, pranešėją ir pasakyti, jog e, labai džiaugiuosi vietos rinkimų rezultatais Moldovos Respublikoje. Aš manau, kad e, viskas baigsis taip, e, kaip yra tikimasi, nes dar bus antras rinkimų e, turas. Dabar dėl Padniestrės konflikto pastaraisiais mėnesiais mes gavome tam tikrų optimizmą teikiančių signalų. Šis konfliktas vyksta prie ES sienų ir tikimės, kad situacija vis dėlto pagerės gana greitai ir aš e, manau, kad greitai prasidės oficialios e, dėrybos ir kad jos bus sėkmingos. Bet kuriuo atveju yra labai svarbu, kad tas konfliktas taptų praeitimi ir kad būtų sureguliuotas. Norėčiau pabrėžti tai, ką komentavo e, ponia Makovei, pirmoji konstatuojamoji dalis. Čia sakoma, jog Moldova gali tapti ES, tarp artimiausių ES kaimynų tam tikrų sektinų pavyzdžių. Tačiau reikėtų pasakyti, jog Moldova jau yra tam, tik, tam tikras sėkmės pavyzdys. Ir galbūt reikėtų jau performuluoti tą konstatuojamąją dalį, nelaukiant e, ištis e, ilgų metų e, ir paskui patikė tam tikras išvadas, kurios, kur, kurias būtina pateikti. Dėkuoju, panas Preda. Tai yra e, e, ir šio komiteto vicepirmininkas ir e, taip pat e, šešėlinis pranešėjas. Ačiū. Pone pirmininkė, aš savo raštą taip pat noriu padėkoti serui Grahamui Watsonui už puikų pranešimo projektą, kuriame atsižvelgiama į visas mūsų ankstesniuose posėdžiuose išsakytas pastabas. Tai labai svarbus pranešimas rengiamas labai laiku, todėl kad yra tiek daug problemų už ES sienų, kad kartais e, sunku skirti pakankamai dėmesio tokiai šaliai kandidatai, kokia yra Moldova. Tuo tarpu mm. Turime stengtis, e, kad ši valstybė neliktų už ES borto. Manau, kad pranešimo projekte yra aptariamos svarbiausios problemos, su kuriomis susiduria šalis kandidatė Moldova. Ir taip pat pranešime skiriama daug dėmesio tam akcentui, kad dabar yra ypatingas laikotarpis, turime nepraleisti tos galimybės atsiveriančios mums, turime ją išnaudoti. Turime sutelkti visas pastangas, kad Europa Moldovos Respublikai suteiktų visą galimą dėmesį ir paramą, tačiau tuo pačiu e, Moldova turi atitinkamai sureaguoti į teikiamą pagalbą. Norint tinkamai šokti tango, reikia dviejų šokėjų. Taigi dar kartą ačiū pranešėjui už jo parengtą pranešimą ir asmeniškai galėsiu pateikti dar ir pastabų arba um, rekomendacijų, tačiau aš savo ruoštų, savo frakcijos vardu galiu pasakyti, kad mums taip pat svarbu, kad būtų parengtas geras pranešimas, juo labiau, kad ši šalis yra puikia kandidatė. Dėkuoju, Pasko. Dabar Šulcas žaliųjų frakcijos vardu šešėlinis pranešėjas. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Noriu pasveikinti Moldovos Respublikos kolegės ir kolegas ir pabrėžti, kad tas pranešimas, kurį parengė Seras Watsonas, yra tikrai išsamus. Mūsų požiūrių galima kai kurias vietas dar kiek patikslinti. Aš manau, kad svarbu ir tai parodo ir šis pranešimas, kad Moldovos Respublika yra viena iš šešių rytų partnerystės valstybių, um, rodanti labai didelės pastangas priartėti prie ES. Ir ypač lyginant kitas rytų partnerystės valstybės, Moldova tikrai įsiskiria. Be to, turime e, numatyti tam tikrą ryšį ir su juodosios ryto e, jūros strategija. Turime um, pabrėžti Padniestrės regiono problemos sprendimą ir um, 5 plus 2 e, dėrybų formato svarbą. Svarbu, kad ES taip pat būtų aktyvi, jo labiau, kad Medvedevas nesėmė labai aktyvių veiksmų. Kalbant apie vizų liberalizavimą, tai, kad Rumunijoje nebeišduodamos e, vizos, o tuo tarpu ši valstybė siekia narystė Šengeno erdvėje, turime šio aspekto nepamiršti. Tai yra Moldo, e, Rumunija dalina pasus Moldovai ir turime šias pastangas remti. Relatorė Ombra Peregue. Dabar gerbimas Adi Džordžių. Jo nėra. Tuomet e, e, kolega Belder, EFD, šešėlinis panašėjas. Voorzitter, ik hoop u me toestaat dat ik ook een vraag stel na. Dėkuoju. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Jums leidus užduosiu klausimą, kai ir frakcijos vardu. Pono Watsono pranešimo projektas tikrai yra puikus, dar kartą jį sveikinu ir gavus ypatingą titulą. Aš manau, kad šio titulo jūs tikrai nusipelnėte. Asmeniškas klausimas. Neseniai sužinojau, kad taip e, vadinamasis vokiškasis darbo dokumentas egzistuoja. Ir kitą savaitę diskutuosime apie padniestrės klausimą. Noriu paklausti ir pono Laičiako. Kokią svarbą jūs priskiriate tam vokiškajam darbiniam dokumentui? E, Jamestown fondas sunerimęs reaguoja į šį dokumentą. E, nes problema gali paštrėti, jei panagrinėsime Rusijos reakciją ir Moldova gali atsidurti sudėtingoje situacijoje. Aš jokių užuominų kolegos Watson pranešime neradau apie tai, tačiau ponas Laičiakas gal gali pasakyti, kaip jis vertina tą vokišką darbinį dokumentą. Uh, Ir ką Jūs manote apie 5 plus 2 formato dėrybas? Tai yra labai svarbus dalykas. Labai svarbu attraukti karinius pajėgas iš padnestrės. Apie tai nieko nekalbame. Nekalbame šiame pranešimo projekte. Tačiau tas mano minėtas darbo dokumentas galėtų teikti informacijos ir Rusijos pozicija gali e, sugriežtėti. Jo labiau, kad 2005 metais mes dar e, pareikalavome, kad visos karinės paėgos iš padinėsės regiono būtų atitrauktos. Ypat Ypatingas ES ir Moldovos ryšių aspektas yra vizų liberalizavimas. Mes siūlėme, kad Moldova reformuotų savo teisės aktus, puoselėdama mažumų teisės, tačiau kai kurios nuostatos yra labai plataus užmojo. E, čia kalbama ir apie nediskriminavimo principų svarbą. Tačiau aš noriu paklausti, ar e, jūs tikitės, kad Moldovos e, diskriminavimas smerkiantys teisės aktai bus mm, griežtesni nei ES? Ačiū, ponas Pane pirmininkė, mes ką tik parlamentinio bendradarbiavimo komitete diskutavome apie Moldonos, Moldovos padėtį ir sutarėme, kad ES dabar yra nelabai lengvoje padėtyje dėl finansų krizės, dėl daugelio kitų dalykų, dėl ekonomikos nuosmukio. Moldova yra naujos galimybės ES. Europos komisija pateikė naują dokumentą dėl Moldovos bendradarbiavimo su ją ir buvo pasiekta nemenkos pažangos. Mes kalbėjome apie sąlygų nustatymą daugybę metų ir dabar štai atėjo laikas konkrečiai suformuluoti mūsų ketinimus ir džiugu, kad pirmininkaujantį Vengriją ir Lenkiją rimtai žiūri šio klausimo sprendimą. E, pranešimų projektas yra geras. Norėčiau pasakyti štai, ką mes nuolatos kalbame apie galimybės kaiminėms valstybėms prisijungti prie ES. Reikėtų prisiminti 2006 metų Europos komisijos dokumentą ir reikėtų galbūt pasveikinti kai kurią pažangą, kurios reikėjo šiek tiek palaukti. Aš manau, kad ilgą laiką tos pažangos nebuvo. Iš tai pagaliau mes matome, kad atsiranda pažangos ženklų ir manyčiau, kad, piliečių, kad galėtume dokumente plačiau tą pažangą paminėti. Ir puiku, kad komisija nusprendė žengti pirmin ir pateikti aiškiai iniciatyvą. Klausimas ponu Laičiakui. Moldova yra rimtai vertinama Lenkijos, kuri pirmininkaus Europos Sąjungoje. Ir mes žinome, kad šis klausimas jau yra įrašytas pirmininkausiančios Lenkijos darbo atvarkė. Mes kalbame čia apie tam tikrus konkrečius veiksmus mūsų pirmininkavimo metu. Ar jūs žinote, jūs žinote tiksliau šį regioną? Ką jūs manote apie svarbiausius rezultatus. Reikėtų, kad jūs mums pasakytumėte, kas turėtų įvykti per artimiausius šešius mėnesius, kad galėtume pasakyti, kad buvo pasiekta šio pirmininkavimo metu pažangos. Kaip jūs vertinate situaciją ir kuo remdamasis jūs vertinsite e, būsimos pirmininkaučios valstybės pastangas ir atliktą arba ačiū. Korina Fūzų, ko prezidentė dėl. Dabar žodis Korinai Fūzų, kuri yra Europos e, e, Sąjungos bendradarbiavimo su Moldova komiteto vicepirmininkė Europos parlamente. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Europos e, Moldovos parlamento vardu norėtume padėkoti visų komitetui ir dėkojame pranešėjui Graham Watson. Norėtume pateikti štai kokių pastebėjimų. Mes manome, kad e, rezoliucijos e, tonas yra visiškai tinkamas, rezoliucijos turinys yra tikslus. Dialogas tarp visų politinių partijų ir buvo ir ateityje bus e, tam, tam tikras susirūpinimo motyvas visiems mums. Ir beje, šitas aspektas yra minimas e, panešime dėl e, panksintų rinkimų. Mes nemanome, kad tai būtų labai tinkama perspektyva, nes tik dviejai metai prabėgo nuo rinkimų į parlamentus ir mes visuomet pasisakome už nuolatinį dialogą su opozicija, tačiau iki šiol visi mūsų bandymai tą linkme patyrė fiasko. Mes e, laukiame konstitucinio teismo Moldovos Respublikos e, sprendimo po to, kai e, Alijansas už integravimąsi į Europą pateikė prašymą siekdamas uh, išspręsti konstitucinėje problemą, kuri kylo Moldovoje ir kuri blogina mūsų įvaizdį. Konstitucinis teismas savo sprendime atsižvelgs į visas rekomendacijas, be kitako ir Venecijos rekomendaciją. Mes labai Norime, kad ES e, kaip galima aktyviau dalyvautų darybų e, formate 5 plus 2, taip pat siekiant sureguliuoti Padnestrės konfliktą, mes norime, kad ES vaidmo čia būtų aktyvesnis. Pageidaujame taip pat, kad vizų režimas būtų supaprastintas ir kad e, dėrybos dėl laisvos prekybos sutarties taip pat paspartėtų. Dėl asociacijos sutarties, e, tai ši sutartis yra prioritetas mums. Mes norime, kad judumas būtų skatinamas, taip pat e, legali ir kontroliuojama migracija, bei kad didėtų mūsų prekybos apimtis su ES. Kalbant apie mūsų vyriausybės prioritetus 2011-2014 metams, mes e, turime tam tikrų bendrų tikslų, tarp kurių yra nepriklausomos e, teisingumo sistemos užtikrinimas, perkeliant čia Europos standartus. Mes taip pat parengėme teisėkuros programą, kad geriau atitiktume e, kriterijus keliamus vizų režimo supaprastinimui. Kitoje parlamento sesijoje bus e, priimti keli teisėkūros projektai šios srities Moldovos parlamente. Mes e, turime taip pat e, jau įstatymo projektą dėl kovos su diskriminacija, tačiau tas projektas buvo atsijimtas, kad būtų patobulintas. Mes taip pat uh, norime įtvirtinti didesnę toleranciją visuomenėje, todėl numatome organizuoti viešą diskusiją, kovos su diskriminacija klausimu. Beje, TAJAKSAS finansuoja e, seminaro organizavimą e, šiais klausimais, jis bus organizuotas labai netolimoje ateityje. Toliau transporto prioritetai. Mes norime skatinti mūsų piliečių bei ES piliečių judumą. Pilietinis, pilietiniai klausimai, piliečių teisų klausimai, čia mums labai reikia ES patirties. Mes manome, kad dialogas su piliečiais yra vienas iš esminių dalykų ir parlamentas nuolat skiria tam uh, daug dėmesio ir mes norime taip pat tinkamai informuoti savo piliečius apie būsimą asociacijos sutartį ir norime siekti piliečių paramos šitais klausimais. Turėtume, nu, norime, kad visi remtų mūsų galutinį tikslą stojimą į Europos Sąjungą. Mūsų komiteto vardu norėčiau patikinti Jūs, jog šiandien labiau negu bet kada visą alijansas už integraciją į Europą, o tai yra šiuo metu valdžia e, e, esantis alijansas. Jisai pasiryžęs įgyvendinti visas būtinas reformas, kad mūsų šalis ir mūsų piliečiai vieną dieną galėtų gyventi Europos Sąjungoje kaip tikrieji nariai, mes e, norime taikyti Europos standartus, žinome, kad mums dar lieka nueiti nemažai kelio ir manome, kad ir ES ir mes dėsime atitinkamas pastangas, kad šis tikslas būtų pasiektas. Dėkuoju. Dabar žodis e, gerbiamam Laičiak, kuris pateiks naujausią informaciją apie dėrybas ir taip pat galės atsakyti į e, klausimus, kurie buvo pateikti e, kolegų. Dėkoju, ponė pirmininkė, dar kartą visiems labą dieną. Man malonu būti jūsų posėdėje. Kaip žinia, esu vienas iš direktorių EIVT ir esu atsakingas už asociacijos sutartį su Moldova. Man džiugu, kad galiu dėl pranešimo projekto, kurį parengė ponas Rahamas e, Watsonas, pateikti savo nuomonę. E, prieš pereidamas prie nuomonės projekto rekomendacijų norėčiau pasakyti, kad Europos parlamento nariai parodė didelį susidomėjimą susitarimu ir darybų procesu. Jūsų pranešimo projekte yra kalbama apie potencialą Moldovai, tapti vienu iš kaiminystės politikos, kurią vykdo ES sėkmės istorijų. Mes žinome, kad 2010-aisiais prasidėjo stojimo darybos, vyko šeši darybų raundai, jie vyko pamainomis Kišiniove ir Briuselėje. Moldovos darybų komanda yra puiki. Liepos antrą dieną Briuselė vyks kitas darybų raundas ir Natalija Germen užsienio reikalų ministro pavaduotoje mes jau numatėme paminėti pasiektą pažangą. E, gegužės mėnesį vyko bendradarbiavimo tarybos posėdis. Šiame pranešime taip pat yra teikiama tam tikrų duomenų ir prieš pereidamas prie konkrečių temų paminėtų pranešimo rekomendacijos projekte norėčiau pasakyti štai ką vyksta daug programų skatinančių žmogaus teisų įtvirtinimą, mažumų teisų apsaugą, kovą su korupcija, diskriminacija, skurdu e, ir panašiai. O dabar norėčiau pakomentuoti rekomendacijos kai kuriuos specifinius aspektus. E, ilgalaikė perspektyva Moldovai tapti ES nare. Mes žinome, kad Europos identitetas Moldovai yra labai svarbus. Mes pripažįstame e, šį aspektą ir įtvirtiname preambulėje, sakydami, kad, e, yra, kad visa tai yra labai svarbus dalykas ir mes taip pat sakome, kad visos valstybės narės, jeigu bus įvykdyti tai e, numatyti reikalavimai, pritars šio šalies stojimo Europos Sąjungas. Dabar mes gyvendame kaiminystės politikos vairias nuostatas ir mes remiamės principais, kuriais remiasi visa Europos Sąjunga. E, ES sutarties antram, e, antro straipsnio, antrame straipsnėje, aštuntame straipsnėje, kita, kur kalbama apie tos principus, valstybės narės ir toliau laikysis panašių reikalavimų, e, kad Moldova galėtų patenkinti savo ambicijas tapti ES nare. E, yra paskelbtas kaiminystės politikos komunikatas, kuriame yra pasakyta, jog norima daugiau e, pagalbos suteikti šalims, kurios deda didesnės pastangas. Darybų procese mes matėme Moldovos pastangas E, kartu su kitomis valstybėmis narėmis dirbti, kad būtų galima kuo greičiau pasiekti susitarimo ir jį pasirašyti. Norėčiau pasakyti, kad Moldovos Respublika turi galimybių tapti šio naujo požiūrio didžiausią naudos gavėją, kadangi ji prisėmė įsipareigojimus, kurių buvo tikimasi, kad ji prisijims ir ji e, sėkmingai gyvendino politinės ir ekonominės integracijos programos e, nuostatas. Moldova laikėsi labai pozityvaus požiūrio, dėl to negali tikėtis daugiausia naudos. Kai dėl Padniestrės konflikto sureguliavimo. Per Kišiniove vykusi paskutinį posėdį, kur buvo kalbama apie e, saugumo ir užsienio politiką, e, buvo E, dirbama remiantis 5 plus 2 dėrybų formatu ir matėme, kad yra noras pereiti prie formalių dėrybų, e, siekiant sureguliuoti Padniestrės problemą. Praėjo daugiau negu penkeri metai nuo tada, kai dėrybos buvo praktiškai nutrūkusios. Kitas 5 plus 2 E, darybų formatas vėl vyks netrukus Maskvoje ir mes, aišku, galėsime pranešti netrukus formalių darybų rezultatus. Kai dėl dialogų dėl vizų. Jis taip pat minimas tekste. Mes remiame vizų liberalizavimą. Norėčiau pasakyti štai ką. Mūsų tekste pabrėžiama, kad dialogas dėl vizų panaikinimo yra labai svarbus. Uh, Moldovos tarybininkų komanda e, labai rimtai dirba prie šio klausimo ir dabar vizų dialogas yra sparčiai pasistumėjęs pirmin. Vizų e, liberalizavimas vyks siekiant užtikrinti, kad po ES Moldovos piliečiai galėtų keliauti laisvai be jokių trūkdžių. Siekiama taip pat bus užkirsti kelią bet kokiems teisės aktams, kurie galėtų sukelti kokiu nors diskriminacijos apraiškų. Buvo pateiktas parlamentui teisės akto projektas ir vyriausybė nusprendė jį atsijimti šį teisės aktą tam, kad prieš savivaldybių rinkimus galėtų išvengti tam tikros kritikos. Moldovos partneriai vėl pažadėjo pateikti parlamentui šį teisės aktą ir iki metų pabaigos jis turėtų būti patvirtintas. Vizo liberalizavimo procesas vyksta sklandžiai, jis yra toli pasistumėjęs pirmin, dėl vizų liberalizavimo veiksmų planai e, buvo pateikti sausio mėnesį dar komisariai Malstrom ir kitoms kompetentingoms struktūroms ir mūsų valstybės narės netrukus, man atrodo, galės sutarti dėl to, kad Moldovo vizas reikia panaikinti. Taigi padėtis yra daug maž aiški, mes žinome, kas dar turi būti padaryta. Aišku, neįmanoma prognozuoti, kada šis procesas baigsis, tačiau norėčiau pasakyti, kad šiais klausimais e, daug svarbesnis dalykas yra kokybė, o ne skuba. E, susitarime, be kita ko, dėl bus yra kalbama apie išsamaus ir visapusiško laisvos priekybos sustarimo įgyvendinimo dėl jo poveikio. Ten uh, yra kalbama apie konkrečius tikslus. Tam reikia papildomų dėrybų mandato, kad, tos, kad dėrybos dėl šios sutarties galėtų prasidėti. Išorės veiksmų tarnyba kartu su komisija koordinuoja darbus šioje srityje ir siekia pažangos. Bus pateiktos Buvo pateiktos e, praeitų metų rūdienį rekomendacijos tam, kad būtų galima pasirenkti daryboms dėl laisvos priekybos sutarties. Ir Moldova įsipareigojo rekomendacijas įgyvendinti. Ir dabar darybų mandatas yra jau rengiamas. Šių metų pavasarį taryba sulaukė tam tikros reakcijos ir dabar dokumentas e, yra paskutinėje savo fazėje prieš prieimimą. Taigi Moldovos taip pat laukiama bendradarbiaujant ir kitų ES programų formatuose. Jau dabar su mūsų advokatais yra nagrinėjamos šios bendradarbiavimo galimybės. Moldovos dėrybininkų komanda taip pat ragina, kad būtų E, numatytas specialus skirtis, kur būtų kalbama apie Moldovos dalyvavimą ES asociacijos programuose. Europos parlamentas neseniai pateikė savo sutikimą naujam asociacijos sustarimui. Esu pasirengęs ir e, pakomentuoti ir čia pasiektą pažangą. Tiesiog svarbu, kad su Europos parlamentu bendradarbiavimas jau toliau būtų sklandus ir kad sulauktume jo paramos Mes taip pat atsižvelgsime į parlamento dimenciją, formuluodami šio, sutarim, šio sustarimo atskiras nuostatas. Čia taip pat kalbama apie galimybę Europos parlamento nariams gauti informaciją. Dėrybininkų komanda yra pasirengusi pateikti informaciją Europos parlamentui, naujausią informaciją apie tai, kaip vyksta dėrybos. E, tai galėtų būti informacija pateikta pranešėjams arba AFET komitetui. Europos išorės veiksmų tarnyba ir jos darbuotojai nuolat palaiko kontaktus su Europos parlamento kolegomis. Na ir galiausiai paskutinis klausimas iškilęs diskusijose buvo Vokietijos pateikto darbo dokumento. Na, galėčiau pasakyti, kad Buvo dirbama aktyviai renginti sustikimui Maskvoje, buvo parengti dokumentai ir buvo parengtas dokumentas, kurį parengė Moldova, Padniestris regionas, taip pat atsirado Ukrainos dokumentų, Rusijos dokumentų, ES e, dokumentų ir buvo parengtas taip pat dokumentas, kuris buvo parengtas Berlyne. JAV dokumentas taip pat buvo. Ir E, Visose juose buvo kalbama apie galimybės išspręsti Padniestrės konfliktą. E, šie dokumentai visi buvo konstruktyvūs ir, ir, ir vertingi. Ir galiausiai klausimas dėl e, pasiekimų, būsimų pasiekimų Lenkijos pirmininkavimo metu. Čia, aišku, galėtume paminėti rytų partnerystės aspektą, kuris yra ypatingai svarbus. Galėtume čia dirbti kartu prie šio aspekto. Kalbant apie Lenkijos pirmininkavimą, galėtume pasakyti, kad mes norime e, pasakyti, kad Varšuvoje yra numatyta surenkti e, susitikimą, tema, kurio tema būtų rytų partnerystė ir mes manome, kad rezultatai turėtų būti kuo konkretesni. Čia mes be kita ko kalbėsime apie Moldovos Respubliką. Turime dirbti kartu, e, kad sėkmingai vyktų dėrybos ir turime pasiekti kuo didesnės pažangos įgyvendinant ES planus dėl vizų liberalizavimo. Manau, kad mūsų Moldovos partneriams tokie žingsniai labai patiktų ir tai būtų puikus rytų partnerystės programos įgyvendimo pavyzdys. Dar galiausiai, ponė pirmininkė, norėčiau patikinti, kad esame pasirengę pateikti visą informaciją jums ir garbiems komiteto nariams apie tai, kokios pažangos buvo pasiekta dėrybose. Dėkoju. So, <clears throat> you, Ačiū ponui Laičiakui už jo pranešimą, už jo uh, paskirtą laiką mūsų komitetui. Mes galime aptarti labai svarbus klausimus mūsų darbo atvarkėje, galime aptarti atskiras atsakomybės rytis, o dabar norėtume pakviesti pranešėją poną Watsoną e, apibendrinti diskusiją. Prašom, ponė Grehama Watsonai, žodis jums. Ačiū, pirmininkė, noriu padėkoti kolegams už jų pasiūlymus, dėkoju ponui Laičiakui už jo pasisakymą. E, kartais detalėse slypi sudėtingiausi dalykai ir pavyzdžiui, P dalyje yra kalbama, kad turi būti užtikrintas um, sklandus prekių judėjimas per sienas. Tačiau anglų versijoje vietoj e, traffic yra kalbama apie trafficking, kas anglų kalboje turi visai kitą reikšmę. E, Taip pat aš e, norėjau pabrėžti, kad, e, Europo, kad Moldova jau yra sėkmės istorija, o netaps sėkmės istorija. Tačiau gal galima kalbėti apie Moldovą kaip pirmąją sėkmės istoriją. Džiugu, kad e, Pirmininkavimo vairą perimanti Lenkija taip pat rodo savo susidomėjimą šią temą. Aš kalbėjau su Radeku Sikorskiu, užsienio reikalų ministru, ir aš žinau, kad jis įsipareigojęs yra uh, stengtis, kad šis klausimas būtų sprendžiamas kuo greičiau. Pone Makovei, dėl įsisenėjusių konfliktų, aišku, apie tai kalbėsime ir kitą savaitę e, bus e, surinktas e, eilinis 5 plus 2 Darybų formato susitikimas ir ponas Belderis kalbėjo apie Vokietijos parengtą darbo, darbo dokumentą. Aš nesu tikras, kas yra tame dokumente, tačiau manau, kad turėtume judėti į priekį ir galbūt vėliau bus galima įtraukti kai kurias pastabas susijusias su. Um, Darybų 5 plus 2 pažanga. Pone Pasku, aš lauksiu jūsų pakeitimų, kaip jūs pirmininkė minėjote. Dabar Moldovai atsivėrusios labai naujos galimybės. Ir aišku, turime šiame dokumente užsiminti ir apie Jodosios jūros strategiją, apie ką kalbėjo Werneris Šulcas. Galbūt iš ties, kaip Belderis minėjo, turėtume kalbėti apie M e, punktą ir galbūt kiek aiškiau turėtume apibūdinti pažangą, kurią Moldova pasiekė kovodama su diskriminacija ir priimdama e, kovai su diskriminacija skirtus teisės aktus. E, noriu padėkoti ponui Českovskijui už jo pastabas e, dėl pažangos ir bendradarbiavimo su įvairiomis agentūromis. Taip pat Ponas, ponė tai yra Fusu atkreipė dėmesį į kai kurias teisėkuros problemas. Ponas Laičiakas kalbėjo ir turiu pasakyti, kad man labai patiko jo vartotos savokos. Jis kalbėjo apie apie kūrimo fazę ir aš Tikrai tikiu, kad mums pavyks kartu su kolegomis parengti puikų pranešimą. Grazie, Sir Graham. Dėkuoju, Sirui Graham Watson. Mūsų darbų tvarkaraštis numato, jog galtinis terminas pakeitimų pateikimo yra birželio 21 diena, 12 valanda o balsuojama komitete bus e, Liepos 13 dieną, o plenarinėme posėdėje greičiausiai rugsėjo mėnesį. Dėkuoju visiems pasisakysiems. Dėkuoju taip pat direktoriai Laičiak už tai, kad sutiko likti su mumis iki dabar. Dėkojame ir linkime jam ko geriausios sloties. Na, o dabar, kad šiek tiek kompensuotume savo vėlavimą. Periname iš karto prie kito darbo tvarkės e, punkto. Tai yra e, sąjungos metiniam biudžetui taikomos finansinės taisyklės. Gerbiamas Brok, prašo žodžio, prašome. E, Pirmininkė, norėčiau paprašyti Golterį, DAF ir kitų kolegų vardu. Mes dalyvavome paskutinėme Kozak susitikime ir manau, kad e, turėtume labai aiškiai pabrėžti, kad reikia ginti ir Europos parlamento interesus. Turėtume dar kartą atspindėti savo poziciją dokumente ir turėtume pabrėžti bendradarbiavimo su nacionaliniais parlamentais svarbą. Jei neklystų, visos frakcijos pritarė, kad būtų parengtas trumpas tekstas, galbūt kitą savaitę būtų galima išsiųsti šio teksto projektą Pone pirmininkė, gal galėtumėte tiesiog patikinti, kad tas tekstas bus išsiųstas ir kitą savaitę galėsime dėl jo susitarti. Dar prieš vasaros atostogas bus galima balsuoti dėl šio teksto. Visiškai pritariu Jums, gerbiamas e, Brokai, ir manau, kad e, rezoliucija šitą tema turbūt 21 dieną galės būti patvirtinta ir tuo būdu e, bus taip, kaip jūs, e, kaip jūs ir sakėte. Pone Munic dar prašo žodžio. Iš principo man atrodo, jog viskas yra gerai, tačiau e, jeigu yra koordinatorių nuspręsta, kad bus paskirtas pranešėjas. Ar, ar šis klausimas buvo nuspręstas taip pat, e, buvo diskutuotas tarp politinių frakcijų? Pirmininkas, ponas Gualtieri yra iš jūsų uh, frakcijos ir man atrodo, kad buvo apie tai diskutuota, jis gali patvirtinti, tačiau jeigu reikia papildomos informacijos, galime ją pateikti, tačiau uh, kadangi tas pasiūlymas. Uh,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 e quindi l'approvazione potrebbe richiedere un tempo eh, significativo. Do la parola all'onorevole Brantner per, propor, per la sua proposta legislativa alla Commissione. Prego, può intervenire. Ja, herzlichen Dank. Ich wollte auch... Labai ačiū. Aš taip pat norėjau pasakyti, kad Mes kartu su koordinatoriais aptarėme prieš tai iškeltą pono Broko klausimą, tačiau Dabar grįžkime prie sąjungos metiniam biudžetui taikomų finansinių taisyklių. Aš kalbėsiu angliškai, todėl kad tekstas yra parengtas anglų kalba, taigi atsiprašau už tai, kad kalbu anglų kalba. Tačiau labai trumpai um, noriu padėkoti šešėliniams pranešėjams, e, kurie Strasbūrė praėjusią savaitę buvo susitikę su manimi, sulaukiau iš jų daug svarbių idėjų. Uh, Ir mes siekiame padidinti um, lankstumą teikiant ES pagalbą. Yra kai kurios nuostatos tekstės susijusios su humanitarne pagalba reaguojant į gamtos katastrofas. Tačiau norime įtraukti tokias situacijas, kaip pavyzdžiui vyko Šiaurės Afrikoje, kai vyksta perėjimo prie demokratijos, demokratinės struktūros procesai. Ir tokios situacijos negalime įvardinti kaip gamtinės katastrofos, tačiau e, tai yra savotiškas tsunamis Šiaurės Afrikoje įvykęs, tai politinis tsunamis. E, galbūt ne, ne natūralus, ne gamtos e, tsunamis. E, taip pat yra kai kurios nuostatos susijusios su tarptautiniais e, donorais, paramos teikėjais, taip pat ES patikos fondais. Dabar ES neturėjo galimybės įsteigti patikos fondo. Mes e, manome, kad e, turėtų būti suteikta tokia galimybė steigiant patikos fondus, juose turė, galėtų dalyvauti ir e, kitos institucijos arba kitos valstybės, kitos organizacijos. Pone Greslė, biudžeto komiteto pranešėja, pabrėžė, kad ji mano, kad e, daugelis kompetencijų yra tik komisijos rankose, tačiau mes manome, kad į šį procesą galima įtraukti ir Europos investicinį banką, nes e, gali būti įvairių situacijų, kai yra vykdomos e, bendrosios gynybos ir saugumo politikos misijos mes turėtume galvoti apie įprastus eilinius e, bankus, kurie šiaip jau gali steigti patikos fondus, bet kol kas um, jie galbūt neturi pakankamai ekspertinių žinių, kurias turi Europos investicinis bankas. Taigi, ES patikos e, fondas būtų visiškai naujas darinys reikalingas ateičiai. Uh, Ir um, aišku, kitas klausimas yra administracinės naštos palengvinimas, e, ypač trečiosiams šalims, kurios kartais e, negali atitikti tų standartų ir reikalavimų, kuriuos kelia Europos Sąjunga. Noriu trumpai apžvelgti keletą pakeitimų, pabrėždama kai kuriuos aspektus. Ponios Greslė pakeitimas susijęs su humanitarinėmis nelaimėm, nelaimėmis ir krizėmis, kurios įvyksta po gruodžio pirmosios, kai komisija jau um, numato ateinančių metų biudžetą. Aš nesu tikra, ar. Um, šio pakeitimo esmė yra gera idėja, nes mano supratimu tai leistų komisijai nereikalauti iš valstybių narių e, papildomų biudžeto asignavimų, tačiau numatyti tuos asignavimus kitame sąjungos biudžete. E, tačiau, kaip žinote, dažniausiai biudžeto asignavimų nepakanka. Ir jei tokią nuostatą įtrauktume į um, metiniam biudžetui taikomas taisyklės, aš labai skeptiškai vertinčiau tokią galimybę, tačiau aišku, mm, čia nuomonės gali būti ir skirtingos. Kitas klausimas. Kam priklauso įgyvendinimo galios. Gan keista, turint omenyje EIVT, mes sutarėme, kad EIVT yra atsakinga pati už savo e, veiklos išlaidų biudžetą. Tačiau EIVT neturi pakankamai personalo ir kartais komisijos personalas turi atlikti šį darbą. Taigi EIVT klausia, ar ji gali perduoti šias galės e, komisijai ir e, tas ketinimas yra gimęs iš praktinių aplinkybių. Ir pagaliau kitas e, klausimas susijęs su AFET, tai yra biudžeto eilutė BSGP misijoms. Tai nieko naujo, tačiau vėlgi šis klausimas iškilo. Kitas klausimas susijęs su parama biudžetui. E, Greslė pateikė labai išsamų pakeitimą. Turiu pasakyti, kad Deve dabar nagrinėjama žalioji knyga dėl bendrosios paramos biudžetui ir komisija, kaip matome, jau parengė pasiūlymą ir vyks detalūs debatai apie paramą biudžetui. Taigi, Dabar vyksta atskiras procesas, kurio metu yra derinamos detalės, mes dar neprivalome priimti sprendimo šio klausimo dabar. Aš siūlyčiau arba visiškai išbraukti šį pakeitimą, arba jį pakeisti. Pone Greslė nori, kad nacionaliniai parlamentai imtųsi e, paramos biudžetui kontrolės vaidmens. E, aš manau, kad šiuo atveju galima įtraukti e, paminėti ir Transparency International e, teikiamas ataskaitas, iš kurių išplauka, kad kai kurios valstybės yra korumpuotos, kitos mažiau korumpuotos. Ir dar vienas pakeitimas susijęs susijęs e, su su taip vadinamąją išimčių duomenų baze, tai yra vadinamoju juoduoju sąrašu. Čia turime nepamiršti duomenų apsaugos aspektų. turime kalbėti apie tas valstybės, kurios privalo užtikrinti aukštus duomenų apsaugos standartus. Apie patikos fondus aš jau kalbėjau. Ir kalbant apie konstatuojamasias dalis ir leidžiamus asignavimus, esama tokių sričių, kur galima lankščiau numatyti pagalbą, tai yra piliečių apsaugos operacijos, humanitarinės misijos, demokratijos stiprinimo operacijos ir e, konfliktų prevencija. Manau, kad ypač šias situacijas turime įtraukti, nes e, į jas turime sugebėti reaguoti skubiai. Šios klausimus norėjau aptarti, laukiu jūsų pastabų ir komentarų. Honorevole. Dėkuoju, e, kolegė Brantner, dabar panas Gualtieri. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu pasakyti, jog e, nuomonės projektas, kurį e, pasiūlė ponė Brantner, yra puikus projektas, todėl kad jisai apima finansinio reglamento peržiūrą, labai svarbę problemą ir apima du labai svarbius reikalavimus. Tai yra kontrolės e, detalių procedūrų ir skaidrumo e, aspektus. Tai visų pirma susiję su ES išteklių tikrinimu ir biudžetą priimančią instituciją, o kitas e, aspektas yra susijęs su ES išorės politika. Tai yra su e, resursų lankstumu ir panaudojimo lankstumu ir, ir, ir e, greitu jų panaudojimu. E, biudžeto komitete pona Greslė yra e, pranešėja ir jinai kiek kitaip komentuoja šitos reikalavimus. Aišku, jos argumentai yra e, įtikinantis, tačiau kai kas gali būti kritikuojama. E, Franciska Brantner mums siūlo nuomonės e, projektą tokį, kuris bando pateikti šitų kritinių aspektų e, tam, tam, tam tikrus e, sprendimus. galėtume taip pat galbūt aprivoti tam tikrų išteklių e, e skiriamų privačiam sektoriui skirimą, taip pat e, tam tikrų krizių atveju, humanitarinių krizių atveju politinių krizių valdymo atveju, ne tik tai turiu galvoje trečiasias valstybės ir tuo būdu galėtume optimizuoti išteklių panaudojimą. Apskritai, manau, kad nuomonės projektas yra vertintinas teigiamai ir iš esmės aš pasisakau už e, pakeitimą dėl BUSP misijų. Mes po ilgų darybų pasiekėme, kad pagrindinėms misijoms būtų numatytos atitinkamos biudžeto eilutės. Na, dabar turime tik tai užbaigti tą darbą. Yra vienas aspektas, kuris, man nuomonė, yra laikytinas probleminiu ir pana Brantner jo nekomentavo, tai yra Gressler patikrinimas D55 straipsnio Financial Regulation. Ten yra numatyta galimybė komisijos biudžetą panaudojant e, komisijos delegacijose, tikrinant e, misijų vadovams. Čia yra tam tikrų dviprasmiškų dalykų, nes jeigu čia kalbama apie papildomą uh, galę arba apie kažko, kažkokį specifinį papildinimą. Čia kalba sukasi apie tai, jog mes sumažiname galės vykdymo galės ir priežiūros tam tikras galės, tai uh, tuomet e, yra problema. Ir mes su tuo nesutiksime, jeigu iš tikrųjų turime galvoje tai. Man atrodo, kad e, galime iš principo numatyti čia tam tikrą performulavimą šitų nuostatų, kad jos būtų aiškesnės ir galbūt tada problema išsispręs. Dėkoju kolegai Gualtieri, e, ponė Nenski, kuri yra EPP vardu šešėlinė pranešėja. Dėkoju. Pirmiausia, noriu pasveikinti ponę Grasler ir ponę Brantner. Jos atliko didžiulį darbą rengdamos pranešimą. Suprantame, kaip svarbu yra turėti taisyklę susijusiu su Europos biudžeto vykdymu. Turime pasakyti, kad parlamentas, Europos parlamentas e, dabar e, žengia teisinga linkme, nes siūloma e, labiau taupyti ES mokesčių mokėtojų pinigus. Pone Bratner pasiūlė sudaryti atskirą, numatyti atskirą biudžeto eilutę kiek vienai atskirai misijai. Ir čia mes skirtingai žiūrime į finansinį reglamentą. Pavyzdžiui, aš manau, kad tik Europos komisija turėtų uh, E, valdyti patikos fondus, ES patikos fondus. Ir tuo būdu būtų užtikrinta jų kontrolė ir efektyvumas. Aš remiu ponios Greslė idėją, kad privatus bankai ar Europos investicijų banko kažkokios struktūros papildomos turėtų valdyti mokesčių mokėtojų pinigus. Aš tiesiog norėčiau paklausti ponios Bratner išaiškinimo. Galbūt diskusijose paaiškės šitie dalykai, arba galbūt galėčiau paklausti vienos iš jų. Dėl ketvirto pakeitimo 53 straipsnėje yra pasiūlyta biudžeto vykdymą deleguoti komisijai, ne SS, bet e, EIVT, tad komisijos biudžeto valdymas būtų patikėtas Europos išorės veiksmų tarnybai. Tad norėčiau pasitikslinti, ar tai ir yra siūl siūloma. Ir dar norėčiau paminėti 10 straipsnių 120 pakeitimą antrą dalį. Ten yra kalbama apie galimybę retroaktyviai numatyti lėšas krizių valdymui, e, civilinio gelbėjimo operacijoms, humanitariniams veiksmams ir panašiai. Kai kyla grėsmė ir kai viena ar kita grėsmė gali virsti ginkluotų konfliktų konfliktų taip pat numatytas retroaktyvus lėšų skyrimas kriziai valdyti. Ar jūs manote, kad grėsmė, kad atsiras ginkluotas konfliktas yra e, dalykas įtrauktinas į ypatingos skubos finansavimo poreikių sąrašą? Čia mes kalbame apie labai greitą finansinės pagalbos skyrimą, pavyzdžiui, Libijoje ar kitoms artimų rytų valstybėms Net net tokioms vietoms, kur gali įsipliekti ginkluotas konfliktas. Ar jūs tai turėjote savo dokumente omenyje? Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Jemski. Dabar ponė Jetinmaki, Aldė šešilinė pranešėja. Thanks, Mr. Chairman. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti Franciskai Brandner už puikų darbą ir bendradarbiavimą. Praėjusią savaitę vykęs susitikimas tikrai buvo geras, jo mums visiems reikėjo. Manau, kad tai parodo, kad mūsų komitetas turi iš esmės daugiau dėmesio skirti aspektams susijusiams su biudžeto, biudžeto įgyvendinimu. Taip pat E, visiems aspektams susijusiams su biudžetinėmis procedūromis. Aš e, remiu ponios Brandner pateiktus pakeitimus. Mm, noriu pasakyti, kad aš asmeniškai labai skeptiškai vertinu tiesioginę paramą biudžetui. Nesu tikra, ar tokioje nuomonėje ar pranešime protinga yra e, kelti šį klausimą, tačiau ateityje turėsime dėl jo susitarti. Turime būti tikri, kad teikiama finansinė pagalba iš ties pasiektų paramos gavėjus. Šiuo atveju aš nesu tikra, ar taip tikrai įvyks. Ir šis nuogastavimas susijęs ir su įgyvendinimo aspektais. Noriu atsakyti į ponios Brandner klausimą. Aš labai įtariai vertinu papildomo finansavimo skirimą. Aš manau, kad gali atsitikti taip, kad pavyzdžiui, kad jau kovo mėnesį bus išsemtas visas biudžetas, ką tada darysim? Trisdešimt pirmajam straipsniui, jo antrąją dalį pateikiau pakeitimą. Noriu pasiūlyti padidinti skaidrumo reikalavimus turime įpareigoti atnaujinti informaciją tinklavietėse, reikia teikti informaciją apie tai, kaip e, pinigai yra panaudojami. Manau, kad mokesčių mokėtojai turi turėti teisę žinoti, kaip tie pinigai išleidžiami. Taip pat tokiu būdu pasiektume, kad e, daugiau žmonių susidomės e, vystimo pagalba. Kitas pakeitimas susijęs su 38 straipsniu. Čia noriu akcentuoti neteisingo biudžeto panaudojimo atvejus, kaip pavyzdžiui, praėjusiais metais Palestinos vyriausybėje buvo nustatytas e, toks faktas ir e, teko metų viduryje renkti naują biudžetą. Aš žinau, kad e, toks neteisingas biudžeto lėšų panaudojimas galimas arba neteisingo administravimo atvejai yra galimi. Turime pabandyti gauti visą informaciją, kaip e, pinigai yra panaudojami. Aišku, gali būti aplinkybių, kurių prieš skirdami pagalbą mes nežinome, tačiau šiuo atveju ta praktika gyvavo keletą metų. Visą tai žinojo, tačiau nepaisant to buvo teikiami pasiūlymai. Ačiū. Sėp. Grazie. Onorevole eh, Brantler, per i commenti finali. Dėkuoju ir baigia, baigiamiesiams e, komentarams, ponia Brantner. Ačiū, noriu padėkoti už pastabas, jos tikrai naudingos. Aš pabandysiu iš eilės apžvelgti visas jūsų pastabas. Uh, Pirmiausiai, ponai Galteri, noriu padėkoti. Aš taip pat turiu panašių nugastavimų dėl 55 straipsnio, tai yra komisijos pareigūnų. Gal jūs turėtumėte konkrečių pasiūlymų? Man būtų naudingos jūsų pastabos, nes aš visiškai pritariu Jums, kad tas nuostatas galima interpretuoti ir neteisingai. Taigi lauksiu Jūsų pastabų. Pone Nenski, dėl patikos fondo, apie kuriuos Jūs kalbėjote, aš visiškai pritariu ponė Greslė, kuri um, pasisako prieš komisijos požiūrį ir tai, kad privatus bankai čia būtų ištraukti, įtraukti tai yra. Aš manau, kad čia nueitume per toli. E, tačiau Europos investicinis bankas galėtų imtis šio įgyvendinimo vaidmens, nes šis bankas turi pakankamai ekspertinių žinių. Manau, kad turėtume um, eiti kiek kitą linkmę nei daro komisija, nes jos požiūris yra kiek per plataus užmojo. 53 straipsnio ketvirta dalis. Tai, kad e, Europos komisija veiklos išlaidų administravimą perdavė delegacijoms EIVT, tai vis dėlto neveikia ir bent ir kelios delegacijos savo ataskaitoje pažymėjo, kad administravimas stringa. Ir EIVT e iš pradžių kovojo nu, siekdama tų teisių, tačiau dabar panašu, kad daugelį iš tų šalių um, šiomis galiomis EIVT negali tinkamai pasinaudoti. Deja, yra taip, kaip yra. Dar vienas dalykas. Šimtas dvidešimtasis straipsnis. Čia formu, suformuluota taip. E, kyla grėsmė ginkluotam konfliktui. Tai reiškia, to konflikto dar nėra, jis nėra įsiplėskęs, tačiau egzistuoja reali grėsmė ir ES turi įsikišti. Tačiau dažnai tokioje situacijoje jau per vėlų yra e, veikti preventyviai. Jūs žinote, kad kartai sulaukiama signalo ir tiesiog privalu veikti skubiai. Taigi, turi būti tam tikrų požymių, kad e, įvykiai krypsta bloga linkme ir tada, kai kyla grėsmė ginkluotam konfliktui, reikia įsikišti, reikia reaguoti. Tai yra savotiška konfliktų prevencija. Tikiuosi atsakiau jūsų klausimą. Dėl jūsų nuogastavimų aš visiškai pritariu, kad reikia kalbėti apie su biudžetu susijusius aspektus. Ir jūs kalbėjote apie tiesioginę paramą biudžetui. Kaip supratau, jūs taip pat norėtumėte geriau išbraukti šį pakeitimą ir pirmą palaukti, kokie sprendimai bus priimti deve ir galbūt vėliau parengti savo poziciją. Taigi jūs galite teikti pakeitimą, kurio esmė bus e, panaikinti šią teksto dalį. Manau, kad būtų protingiausia pasielgti šioje situacijoje būtent taip. Dėl 31 straipsnio skaidrumo, taip, idėja yra gera, reikėtų kalbėti apie paramos gavėjus, apie konkrečius rezultatus. Dėl 38 straipsnio biudžeto projekto sudarimo. Viena vertus, aš puikiai suprantu, kad yra tokių situacijų, e, kai komisija piknaudžiauja kai kuriais atvejais. Tai yra, kai nustato piknaudžiavimo biudžeto atvejus dar rengdama biudžetą. Tačiau manau, kad e, čia pateikta formuluotė yra per griežta. E, taigi, jei jums pavyktų rasti tokią formuluotę e, tarptų dviejų ugnių, galbūt e, užkertant kelią piknaudžiavimui, numatant tam tikras ribas, apribojimus. E, manau, kad ponios Greslė tekstą dar galima tobulinti. Mintis yra ta pati, turime užkirsti kelią piknaudžiavimui. Taip pat pasinaudodama progą noriu pasakyti, kad ponia Greslė tikrai pasirengusi glaudžiai bendradarbiauti. Tas tekstas tikrai yra e, ilgas ir palyginus su tuo mūsų pakeitimų nėra tiek jau daug. Tai tik keletas pakeitimų pakeitimų, galbūt jie yra dar ir todėl, kad mes, kad e, biudžeto komitetas neturi tų e, užsienio E, politikos žinių, kurias turime mes. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad ponia Greslė tikrai pasirengusi bendradarbiauti ir savo ruoštų noriu atsiprašyti jūsų, kad um, pranešimo projektas pateiktas um, kiek pavėluotai, nebuvo paprasta e, tekstą parengti. Uh, tai yra parengti šią nuomonę, tačiau dabar manau, kad mūsų indėlis bus naudingas ir biudžeto komitetui. Dėkuoju už jūsų bendradarbiavimą. Ačiū. Dėkuoju, poniai Brantner. Pagal tvarkaraštį, birželio 17 dieną galtinis e, terminas bus pateikimui e, pakeitimų, o 21 dieną bus balsuojama komitete ir paskutinis darbo tvarkės punktas yra uh, Belder pranešimas, jisai pirmininkauja delegacijai santykiams su uh, Izraeliu ir jisai pakomentuos vizitą, kuris uh, vyko Izraelyje. Jisai kalbės apie darbo grupės vizitą Izraelį, nesenai klausėmės Derosa uh, E, pranešimą apie e, vizitą į Palestiną, į e, O šiandien išklausysime pono Belder pranešimą apie darbo grupės vizitą į Izraelį. Žodis pono Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. En, uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Ponios ir ponai, ši darbo kelionė, kurią surengė Europos parlamento delegacija ryšiams su Izraeliu, buvo tikrai įdomi ir svarbi. Kelionė e, buvo tikrai konstruktyvi, turėjome turtingą programą, delegacijos nariai turėjo progą susitikti su atsakingais asmenimis, su visuomenės svarbiais atstovais. Vyko bendras posėdis su Kneseto nariais. Mes antradienį, 23 dieną, gegužės buvome surengę tą susikimą. E, JAV ambasadorius Stenley dalyvavo taip pat susikimuose ir apie regioną mums pateikė savo pranešimą. Pono Netanjahu vyriausybė yra stabili. Mūsų susitikime tarp e, parlamentinė delegacija mes kėlėme štai tokias temas, kurias norėčiau trumpai aptarti. Ir tuo būdu jums iš karto tarsiu porą žodžių apie e, padėtį šalyje. Mes kalbame apie demokratijos įtvirtinimą šalyje, Izraelio reakciją į tai, į artimojų rytų padėtį. E, Pakalbėjome apie situaciją Egipte ir kitose kaimininėse Izraelio šalyse. Palestinos siūlymas e, paskelbti e, vienašališkai valstybės sukūrimą rugsėjo mėnesį e, buvo kreiptasi į Europos Sąjungą, tą patarė opozicijos nariai, kad būtų pasipriešinta tokiam pareiškimui. yra parengtas kreipimasis į ES, prašant, kad nebūtų legalizuojamas Hamas veikimas. Hamas ir Fata palaiko glaudžius ryšius, pasak Izraelio. Ir Izraelio kolegos pasveikino tą e, sustarimą, kurį paskelbė dėl AKA sustarimo kompetentinga struktūra. Parlamentinis sustikimas e, vyko Knesete, Kneseto pirmininkas kreipėsi į, į, dere, į visų sustikimo vadovus, pasakydamas trumpą kalbą, jis sakė, kad ir toliau rengiasi plėtoti taikos procesą regione. Izraelis nori taikiai bendradarbiauti su savo kaimynais tačiau uh, jis, Izraelis neketina to daryti, užmerkdamas akis į kai kurias problemas. Izraelis nori, tiksliau, nenori daryti su jokiais partneriais, kurie nepripažįsta Izraelio teisės egzistuoti. Ir čia cituoju Kneseto pirmininką. Gegužės 25 dieną Mes tęsime savo programą, lankėmės imigrantų e, centre. Čia turime galimybę aplankyti centrą, susipažinti su žmonėmis dirbančiais ten. Tie e, E, tie žmonės e, kiekvienas turėjo savo istoriją ir mes matėme, kaip sprendžiamos jų problemos. Paskui dalyvavome futbolo varžybose, lankėmės Tel Avivo. E, lankėme Tel Avivo miestą ir mes turėjome progą su juo plačiau susipažinti. Turim galimybę susitikti su miesto meru, aplankėme mokyklą, kur e, pabėgėliai arba prieglopščio praštojų vaikai turi galimybę mokytis. Galiausiai e, mums buvo patikta informacijos apie tai, kaip dirbama su vaikais patyrusi smurtą. Mes Galime rezumuoti, mūsų kelionė į Izraelį buvo sėkminga, matome, kad dedamos pastangos įvairiose srityse ir sakyčiau, kad e, mūsų kelionė buvo tikrai sėkminga. Norėčiau padėkoti e, Kristin Gerig ir kitiems sekretoriato nariams prisidėjusiems prie šios kelionės rengimo. Galiausiai Europos parlamento delegacijos sėkmė būtų žymiai mažesnė, jeigu nebūtumėm buvę lydimi vertėjų. Jiems ypatingas dėkui. Dėkui. Dėkuoju pirmininkui Belder. Dabar žodis ponui Derosa, kuris yra santykių, delegacijos santykiams su e, Palestina e, pirmininkas. Bastian. Dėkoju, ponė Albertinė. Ačiū už pranešimą Izraelio klausimų. Labai svarbu yra tai, kad Afetas gauna nuolatinius pranešimus apie delegacijų keliones. Afete aš neseniai dariau pranešimą apie de Palestinos delegacijos vizitą. Norėčiau šiek tiek pakomentuoti Pirmininkas Buzekas šiandien lankosi Izraelyje, jis išvyko keturių dienų vizitą ir šiandien turėjo galimybę kalbėti knesete. E, jis pasakė puikią mano supratimų kalbą, turiu jos kopiją čia, ten jis pateikė labai subalansuotą požiūrį į tai, kaip mes galime padėti spręsti konfliktą regione ir jį galiausiai užbaigti. Ten yra pasakyta, kad mums reikia tiesioginių dėrybų tarp Palestinos, uh, E, savivaldos atstovų ir Izraelio, kad būtų galima pasiekti taikos. Taika regione būtų ypatingai svarbus dalykas. Ir tos taikos reikia siekti, siekiant užtikrinti, kad Izraelis turės teisę egzistuoti, plėtoti demokratiją ir panašiai, tačiau kad tos pačios teisės bus užtikrintos ir palestiniečiams. Kad ir, ir svarbu, kad tos dvi valstybės galėtų sėkmingai kartu egzistuoti. Mūsų politinėse diskusijose turime neužmiršti šių aspektų. Dabar Izraelis deda reikšmingas pastangas, e, nes rengiamas ir, ir aš manyčiau, kad e, da, Izraelio dabar dedamos pastangos E, dėl darybų jungtinėse tautose gali būti ne visai teisinga linkme dedamos. Svarbu, kad būtų galima įtikinti palestiniečius ir izraeliečius vykti tas darybas apskritai ir kad svarbu, kad tos darybos įvyktų. Europos parlamento atstovai taip pat dirba tam, tą linkme. Jeigu Izraeliui pavyktų blokuoti Palestinos vienašališko pareiškimo svarstymą, tai tuomet galėtų kilti klausimas, o kaip reikėtų padidinti Izraelio saugumą. Maničiau, kad taikos siekimas yra svarbiausias tikslas. Tad aš raginčiau mus visus įtikinti izraeliečius ir palestiniečius dėrėtis ir kelti tuos, iškelti tuos klausimus ir galiausiai perėti ir galutinę diskusijų fazę šiais klausimais. Europa ir visos valstybės narės yra pasirengusios padėti šių dėrybų procese. E, palestiniečių teisių padidėjimas neturėtų reikšti, kad sumažės teisių izraeliečiams. Ne, jokių būdų turėtume laikytis lygiai teisiškumo, subalansuotumo principų. Ir svarbiausias dalykas yra tai, ten reikalinga taika, reikalinga plėtoti regione demokratiją. Izraelis ir ES gali padėti tai daryti. Demokratinė Palestinos, Palestinos valstybė šalia Izraelio būtų, sakyčiau, sąjungininkė Izraeliui siekiant regione taikos ir ją įtvirtinant. Dėkoju. Grazie, onorevole De Rosa. La... Dėkoju, kolegai De Rosa. Dabar žodis kolegai Vigenin. Ačiū, pirmininkė. Trumpas klausimas. Panas Belderis pabrėžė visiems žinoma politika, kad negali vykti dėrybos su tokiais partneriais, kurie nepripažįsta kitų teisių. Ar būtų galima įsivaizduoti apie mm, tam tikrą lankstumo laipsnį? Aš nekalbu apie Hamas Tačiau ar įmanoma būtų, kad Izraelio pusėje mes skirtume Hamas atstovus ir Izraelio vyriausybės atstovus? Nes aišku, yra e, čia skirtumas. Jei Izraelio vyriausybė rodytų daugiau lankstumo, tai situacija keistusi. Dėkuoju. Vyginin, Mars e, Kontis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų pranešimus iš vizito į Izraelį. Norėčiau paklausti apie Palestinos valstybės pripažinimą. Čia buvo kalbama apie pasiūlymą, tačiau ar negalėtume kalbėti apie reikalavimą? Uh, E, Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje rugsėjo mėnesį šis klausimas bus svarstomas. Būtų gerai dar kartą iš jūsų išgirsti, kaip Izraelis reaguotų į šią mintį. Antra. Ar yra plana, planuojamas vizitas į, į gazos ruožą? Uh, E, e, praėjusiais metais buvo nu, sustabdyta flotilė teikianti humanitarnę pagalbą gazos ruožai. Tačiau norėčiau sužinoti, e, kokia yra jūsų nuomonė ir kokia situacija gazos ruožė. Kauntis, la parola. A... Dėkoju. Dabar žodis. Ponui Munic. Poniai Munic, atsiprašau. Atsiprašau. Dėkuoju. Praeitą savaitę buvau Izraelyje ir Palestinoje ir buvau labai nustebinta, nemaloniai, kad visiškai nereaguoja Izraelio vyriausybė į naujas Palestinos iniciatyvas. Yra visiška apatija šito požiūriu arabų pavasaris, situacijos pasikeitimas Egipte, Palestinos vyriausybės ir Hamaso susitaikymas. Visi šitie dalykai rodo, jog Izraelis eh, atsisako bandyti sureguliuoti konfliktą per jungtinės tautas. Jie sako, kad kreipimasis į jungtinės tautas yra vienašališkas, tu tarpu iš tikrųjų tai yra labiau daugia šališkas dalykas, siekiant e, sureguliuoti tarptautinius e, konfliktus. Aš e, taip pat esu nusivylusi Europos parlamento bendrą rezoliuciją, nes Europos parlamentas iš e, esmės visiškai palaiko Izraelio poziciją. Nes Izraelis yra nusiteikęs priešiškai susitarimo klausimų, tarpu yra e, taikos proceso šalininkų ir yra taip pat e, fondų ir, ir, ir centrų jungtinėse valstybėse, kurie labai aiškiai pasisako už taikos procesą. Jeigu norime, kad vyktų taikos procesas, tai su kuo turi vykti taik, taikos e, darybos? Uh, nes tas judėjimas iš palestinos pusės turėtų atstovauti visiems e, palestiniečiams, tu tarpu, kai kalbam apie tiesioginės e, dėrybas, jeigu iš tos ar kitos pusės e, yra preferencija kažkuria vienai partijai, tai gali kelti problemų. Izraelis kalbėjo Izraelis atsisakė trijų mėnesių moratoriumą taikyti naujakuriams. Atmetė šį e, Palestinos pasiūlymą, tad iš esmės jokių, jokių variantų nesiūloma palestiniečiams. Yra tam tikra tarptautinė dinamika, bet e, Izraelis atsisako iš esmės. E, išeiti iš status quo. Ir dėl to buksuoja tos dėrybos, nes man atrodo, kad ir sienos statymas ne tik tai e, tas, tas pasienių statymas, bet ir kitur yra vienašališkas veiksmas. Dėkuoju, ponė Muniz. Ir dabar, baigiant diskusiją, žodis ponui Angurakis. Dvi pastabas turiu. Dėl bendros deklaracijos rengiamos po mūsų vizito Turiu pasakyti, kad manęs taip pat netenkina tas faktas, kad bendroje deklaracijoje teigiama, jog Palestinos valstybės pripažinimas Arba kitaip tariant, čia sakoma, kad Europos parlamentas prieštarauja Palestinos valstybės pripažinimui. Ir čia kalbame ne apie vienašališką veiksmą. Jei aš neklystu, tai parlamentas tokios pozicijos tikrai nėra suformulavęs. Aš nežinau, ar turime pagrindo formuluoti tokiam teiginiui. Taip pat aš manau, kad yra formuluotė, kuri prieštarauja tiek parlamento pozicijai, tiek bendrai praktikai. Prieš paskutinėje pastraipą yra kalbama apie tai, kad e, abi šalis nepripažįsta susitaikymo su Palestina e, procesui. Manau, kad šis teiginys tikrai yra visiškai nesubalansuotas ir uh, netinkamas dabartiniai situacijai. Dar vienas teiginys susijęs su sukilimais arabų valstybėse ir su grėsme, kad radikalusis ispana, islamas galėtų pakenkti bendriems tikslams. Aš manau, kad e, čia mes jau iš tokią formuluotę kišamės į šalių vidaus reikalus, o tai nėra gerai. Manau, kad e, demokratinės jėgos ir tautos šiame regione pačios žino, ko imtis, su kuo jungtis, kieno sąjungininkais tapti, kieno ne. Ir e, baigiamieji komentarai. Kolega Belder. Ja, dank u wel, eh, meneer de voorzitter. Uh, collega's, hartelijk dank voor uw. Dėkuoju, ponė pirmininkė, mėlygai kolegos, dėkuoju už visas eh, pateiktas pastabas. Noriu pabrėžti, jog esame parlamente, tad viena delegacija turi teisę turėti savo nuomonę ir buvo vienbalsiai sutarta dėl šitų dalykų ir tai, kas e, dabar buvo pasakyta, iš tikrųjų yra truputį keista. Kiekvienas parlamentas ir kiekviena delegacija turi teisę reikšti savo nuomonę, na, o kalbant apie Fatos ir Hamaso susitaikymą, tai čia norėčiau padaryti nuorodą į kvarteto e, formatą, kur dalyvauja Europos Sąjunga, nes e, buvo kreiptasi juk iš tos pusės į Hamas, kad siekiant konstruktyvios pozicijos ir, ir, ir dalyvavimo darybose. Tačiau Hamas visuomet laikėsi pozicijos, jog ne, Izraelio nepripažinimo pozicijos. Na, o kalbant apie arabų pavasarį, aš turiu draugų Damaskė, aš manau, kad uh, apie pavasarį, jeigu kalbam, tai galim kalbėti labiau apie e, Egipto pavasarį, o kitur tai tas pavasaris panašesnis į žiemą. Egipte galim kalbėti apie žiemą, o kitur būtent vyksta pavasaris. Mūsų delegacija turėjo išsame delegaciją su Kneseto atstovais ir jie sakė, jog e, kalbant apie susitaikymą tarp Fatos ir Hamas, neprimtina yra tai, jog tas susitaikymas vyksta Hamas vis dėlto nesisakant savo pozicijos kvestinuojančios Izraelio egzistavimą. Tad e, kalbama, jog apie tai, jog iš tikrųjų tik viena pusė tuomet siekia susitarimo. Izraeliečiai sako, jog jie siekia taikos ir aš suprantu Izraelio argumentus. Pirmininkas, šiandien posėdis baigtas, na, o rytoj darbą pradėsime 9 dieną ir keisimės. E, nuomonėmis su Vengrijos užsienio reikalų ministru, baigiant pirmininkavimą Vengrijai. Dėkoju.